Muy buenos días. E, Labą dieną, e, ponios ir ponai. Pradėkime šį viešai svarstymą. Leiskite man pirmiausiai e, komisijos, pramonės, atsiprašau, pramonės komiteto įtrė, tai yra pirmininkės vardu, Marijos Sartori vardu, atsiprašyti. Ji negalėjo šiandieną dalyvauti posėdėje, bet perduoda jums geriausius linkėjimus, sveikina surinkusius į šį viešai svarstymą apie e, ES piliečių iniciatyvą vienas iš mūsų. Kaip žinote, tai yra antra piliečių iniciatyva, kuri pateko į parlamentą nuo to, kai Lisabono statėje buvo įvesta galimybė piliečiams pateikti iniciatyvą. ITRE komitetas turėjo galimybę surenkti šį klausimą kartu su vystimosi ir teisės reikalų komitetu, taip pat kartu su peticijų komitetu. E, tokiu būdu e, šios svarbios iniciatyvos e, rėmėjai, tie, kurie pasirašė, galės išsakyti savo nuomonę ir taip pat užmėgsti dialogą su Europos parlamento nariais. Pirmiausiai norėčiau e, pasveikinti šios iniciatyvos atstovus ir pirmiausia iniciatyvos vadovą poną Gregorą e, Pupink, kuris sėdi man iš kairės. Taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad uh, Mes norime pasveikinti jį, nes pavyko šią iniciatyvą surinkti 1,7 milijonus parašų. Ši iniciatyva, noriu pasakyti, e, nori, kad būtų pasižiūrėta į e, e, e, iniciatyvą Horizontas 2020 ir į paramą vystimusi. Taip pat norėčiau pasveikinti komisijos narius Gigenkin ir komisijos narį Piebalgą, kur mes galėsime išgirsti tiesiai komisijos nuomonę dėl šio klausimo. Aš, aš esu tikra, kad Šios dienos diskusijos bus e, labai naudingos, tokiu būdu komisija galės e, atsakyti į iniciatyvos autoriams ir tas uh, Atsakymas e, tvirtą poziciją pristatys, nes komisija labai tvirtos pozicijos laikėsi šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisijos e, atsakymas bus e, pateiktas oficialus, jeigu žiūrėt 28 dieną. Salėje yra daugiau kaip 200 kviestinių svečių ir taip pat labai daug kas klausosi tiesioginės transliacijos internetu. Norėčiau visus klausytojus pasveikinti taip pat. Taip pat, e, baigiant, leiskite man pasakyti, kad e, kokia bus struktūra mūsų klausimų. Kaip sakiau, trys e, parlamento komitetai rengia šį viešai svarstymą kartu dar su ir peticijų komitetu. Norėčiau Jums pasakyti, kad yra tam tikrų programos pakeitimų E, kurie padaryti sutikus visiems dalyviams. E, kalbu apie konkrečiai mūsų darbo programą. E, pirmiausiai pasisakys ponas Pupink, kuris piliečių komitetui vadovauja ir jisai pristatys mums šią iniciatyvą, vienas iš mūsų. Paskui, jeigu leis e, transportas, ne, ne, jau atvyko svečias, tuomet suteiksiu žodį poniai Kasteks. E, mes ką tik tai girdėjome, kad jai buvo sunku pakliūti į parlamentą dėl transportų, kaip žinia. E, Pone Kasteks yra e, Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė, paskui pasakys ponas Kešmanas vystimosi komiteto vardu ir ponas Jaras, kuris atstovauja peticijų komitetui kiekvienas iš šių trijų asmenų galės e, padaryti žanginį pareiškimą, o paskui suteiksime žodį komisijos nariai e, Gegen Quinn, paskui komisijos nariui Piebalksui ir po šių visų pasisakymų vyks diskusija ir kaip jūs Mm, matėte programoje, vyks dvi sesijos. Pirmoji sesija daugiausia dėmesio skirs tyrimų finansavimui ir antroji e, pagalba vystimusi. Ir e, mes dirbsime taip. Pirmiausiai suteiksime žodį piliečių komiteto atstovams, kad, bus, kad pasisakytų dešimčia minučių, po to uh, trumpai pasisakys po keturias minutės e, atitinkamų komitetų parlamento atstovai. Po to bus galima pateikti klausimus, atsakymus E, keitės atsakymais tarp deputatų ir piliečių komitetų e, atstovų. Kiekvienas e, klausėjas turės dvi minutės pateikti klausimą. Norėčiau prašyti, kad visi laikytųsi skirto laiko pagal, ir kalbėtų pagal kiekvieną atskirą temą. Piliečių komitetas turės paskui 10 minučių atsakyti į klausimus. Ir noriu dar pasakyti, kad komisijos aukšti atstovai dalyvaus kiekvienoje iš dviejų sesijų ir trumpai galės pasisakyti, atsakyti į galimus deputatų klausimus ir taip pat pateikti e, komisijos e, veiksmų atitinkamos įsivysia viziją. Taigi dabar jau ir galėtume pradėti darbą. Kaip sakiau, pirmiausiai suteiksiu žodį E, piliečių komiteto vadovui, ponui Pupinkui. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, gerbimo pirmininkė, e, ačiū už jūsų įžankinius žodžius, už jūsų pasveikinimą, dėkuoju Europos parlamentui už tai, kad surengė šį klausimą. Labai ačiū visiems gausiai susirinkusiems dalyviams ir dėkoju tiems, kurie seka mūsų diskusijas e, e, per transliaciją internetu. Mes e, kalbame apie šiandieną kaip svarbę dieną dviem prasmėmis. Pirmiausiai, šiandieną daugiau kaip beveik 2 milijonai Europos piliečių daugiau kaip, atsiprašau, beveik 2 milijonai e, kreipiasi viešai ES institucijas, e, prašo užtikrinti žmogiškumą ir orumą, bet e, kokio žmogaus gyvenime nuo pat jo gyvybės užsimesgymo. Tai yra labai svarbus dalykas ir labai svarbu, kad apie tai būtų kalbama ir kad tai būtų išgirsta. Dėl to mes čia ir susirinkome. Antras motyvas, dėl kurio ši diena yra svarbi, e, yra legitimumas ES institucijų. Mes žinome, kad ES institucijas kenčia nuo legitimumo stokos. Bent jau žmonės Europos nepakankamai jomis pasitikė. Mums šiandieną tai nėra iniciatyvos pabaiga. Mes surinkome beveik 2 milijonus balsų, bet tai padarėme ne tik tam, kad surenktume e, susitikimą vakar Europos komisijoje. E, vyko geras sutikimas, mes labai džiaugiamės tuo. E, ir e, ne, ne tam, kad surenktume klausimą Europos parlamente. Mes jau daug tokių viešų svarstymų esame e, išklausę Europos parlamente dėl įvairių temų ir buvo daug e, lankytojų dalyvių tuose klausimuose, bet nebūtinai jie buvo paremti beveik dviem milijonais balsų. Mes, galvodami demokratiją, tikimės, kad parlamentas ir taryba E, per naują kadenciją e, aptars mūsų teisėkuros pasiūlymą. Ir mes taip pat tikimės, kad komisija, kuri yra e, pasižiūrėjusi, kad mūsų pasiūlymas e, atitinka ES teisybę ir atitinka pagrindinių teisų principas, ne kels kliūčių dėl asmeninės politikos tikslų ar dėl institucijų funkcionavimo. Ir kad uh, bus e, sutikta su tuo, kad iniciatyva e, turi būti dalyjamasi su piliečiais, kad ji bus bendra. Ir sutartis e, yra numačiusi komisijai iniciatyvos teisę. Ir, ir mums. Ir dėl to mes e, ėmėmės iniciatyvos ir surinkome parašus. Ir mes E, kreipiamės tiesiai į parlamentą ir tikimės iš parlamento visiškos paramos, kad būtų e, veiksmingai gyvendinta ES piliečių inicijatyva. Reikia atvirai kalbėti, komisijai nelengva atsisakyti savo išskirtinės inicijatyvos teisės, dėl to mums reikia Europos parlamento paramos, kad galėtume visiškai užsitikrinti savo teisės. Tokiu būdu man tenka garbė kreiptis į Jūs. Aš atstovauju piliečių iniciatyvos organizaciniam komitetui. Kreipiuosi į Jūs. Ši e, iniciatyva visoje Europoje sulaukė didžiulės paramos. Mes beveik 2 milijonus parašų surinkome ir tai yra pirma iniciatyva ir pati didžiausia peticija ES institucijų istorijoje. Mūsų reikalavimai susijęs su ES kompetencija. E, mes siekėme, kad mūsų prašymas atitiktų ES teisė ir pagrindinės teisės. Ir Europos komisija jau tai patvirtino, kad taip ir yra, kai e, buvo atliekama analizė prieš oficialiai įregistruojant iniciatyvą. Mūsų iniciatyva atitiko visas būtinas sąlygas, kad uh, E, būtų galima pateikti teisėkuros pasiūlymą, kuris turėtų būti svarstomas per naujosios kadencijos parlamento darbą ir e, taryboje taip pat. Mes nenorime dabar užbėgti už akių politiniams e, debatams, kurie vyks, bet mes šiandieną norime uh, turėti galimybę. Mes atstovaujame beveik dviems milijonams piliečiams. Mes norime jums e, išsamei pristatyti mūsų reikalavimus. Jie yra paprasti ir tikslus. Jie paremti ES teisynų ir jie taip pat yra teisingi ir naudingi. Pagarba gyvybei, orumas visų žmonių. Mes reikalaujame kad būtų etikos nuostata įrašyti ES teisės aktus ir, ir kuri neleistų ES finansuoti bet kokią veiklą, kuri e, leistų naikinti žmogaus embrionus. Ši etiška, etinė nuostata turėtų būti bendra ir būtų susijusi su biotehnologijų finansavimu, kur gali vykti naikinimas embrionų. E, Taip pat, e, jeigu kalbėsime apie vystomąją pagalbą, tai pagalba abortams. Mes kalbame apie ES teisę, kurioje yra konkretūs principai. Jokios ES lėšos negali būti skiriamos veiklai, kuri naikina žmogaus embrionus ar kuri gali leisti numatyti jų naikinimą. Kodėl? todėl kad e, bet koks embrionas yra vienas iš mūsų. Tai yra signalas, kurį siunčia beveik 2 milijonai piliečių. Mums tenka garbi ir atsakomybė pristatyti jų nuomonę šiandieną jums. Šis signalas galbūt yra kai kam sunkus suprasti, jau kalbėsime atvirai. Tai yra priešinga mūsų egoizmui galėti atsisakyti nepageidaujimų vaikų, galėti naudotis žmogaus embrionais pramonės tikslais, gale apriboti vargingų šalių demografinį augimą ir primesti mūsų gyvenimo būdą. Tai yra e, pakankamai dėlės galios ir mes raginame jų atsisakyti, išreiškiant pagarbą žmogaus gyvybei dar tada, kai tik užsimesgus yra. Mūsų iniciatyva reiškia, kad e, mes priešinamės viskam, kas e, naikina žmogaus embrioną, gemalą. Mes e, liūdijame, kad milijonai piliečių pripažįsta žmogiškumą, asmeniškumą, išskirtinumą kiekvieno žmogaus nuo jo užsimesgimo. Ir mes žinome, kad kai kurie asmenys ir organizacijos, kurie čia dalyvauja, iš esmės yra priešiškai nusistatę. Mes gerai žinome, kad šios organizacijos, kurios pasako už abortus ir netiškus mokslinius tyrimus naudojant žmogaus e, embrionus, yra tarsi daug galingesnės už mus. Kam jos atstovauja? Ir jie. E, jos ir jie turi E, finansinių interesų transnacionalinėms organizacijoms, kurios neatsižvelgia į žmogiškumo ir etinius principus. O mes, piliečiai, mes neturime daug priemonių, neturime daug galios, neturime daug dalykų. Ir tokiu būdu e, nepaprastai svarbu kalbėti apie savo sąžinę. Ši iniciatyva, mūsų iniciatyva, E, yra įgyvendinta daugybės e, savanorių, kuriems esu dėkingas. Mus e, parėmė nepaprastai daug ES piliečių, kuriems taip padėkoju. Jų buvo daugiau negu palaikant bet kokią kitą iniciatyvą ar peticiją ES. Ir tarp mūsų buvo tik savanoriai, niekas neveikė dėl asmeninių ar finansinių interesų. Mes visi reagavome, veikėme dėl to, kad mes galvojame apie savo sąžinę, kuri mums sako, kad bet kokio asmens gyvenimas prasideda nuo gyvybės užsimesgimo. Ir tokiu būdu bet koks žmogaus embrionas yra individas, kuris e, turi būti gerbiamas. Pagrindinė e, šios pagarbos priežastis yra paprasta. E, žmogus yra negyvūnas. Ž, visi žmonės turi sąmonę ir sąžinę ir mes galime suvokti, kas yra gera ir bloga. Ir mes e, savo sąžinės e, pagalba reikalaujame, kad nebūtų skiriamos lėšos iš ES e, veiklai, kuri leistų ar numatytų galimybę naikinti žmogaus embrionus. Kitaip tariant, reikia, reikia tikėti, kad žmogus nėra gyvulys, gyvūnas. Mes reikalaujame iš ES institucijų uh, gerbti žmonės. 2 milijonai europiečių prašo ES institucijų. Mes reikalaujame e, įvertinti e, šių vertybių lygį ir siekti pažangos žmogiškumo srityje. Mes turime suprasti, kad žmogus jau egzistuoja nuo pat užsimesgymo, ne, nuo, ne tik nuo gimimo. Mes turime užtikrinti natūrales, tikras, e, neatskiriamas teisės ir tokiu būdu užtikrinti e, visuomenės pažangą. Mes šiandieną nebegalime e, slėptis už savo neišmanimo, nežinojimo ir e, ž, naikinti žmogaus embrionus. Šiandieną mes žinome, kaip kad mus moko mokslas, bet koks e, gyvenimas yra tasa e, nenutrūkstama nuo gyvės užsimesgymo iki mirties. Ir e, asmuo tik užsimesgus jam žmogus e, pasižymi visomis tomis savybėmis. Ir e, mes niekada neturėtume taikslį su žmogaus e, embrionų naikinimu. Ir šiandieną milijonai žmonių palaiko šią iniciatyvą. Mes matome, kad žmonės supranta vis dažniau, kad reikia gerbti žmogaus gyvybę. Ir mes jau daugybę metų uh, akcentavome, kad reikia kalbėti apie mūsų sąžinę. Žinome, kad Europos ir Amerikos valstybės narėse buvo priimta atitinkamų teisės aktų pastaraisiais metais. Europa yra paremta vertybėmis, pirmiausia, pagarba gyvybei žmogaus orumui. Ir tai turėtų būti pažangos pavyzdys. Ir mes reikalaujame e, to. Ir tas reikalavimas nėra kažkoks nepasiekiamas, jisai pagrystas. Bet reikia veikti ne tik trumpalaikiais finansiniais interesais vadovaujantis. Pagarba žmogaus gyvybei, viso, bet kokios žmogaus gyvybės gerbimas nuo užsimesgymo taip pat yra Europos ir tarptautinės teisės subjektas. ES e, teisės aktai, kurie draudžia mokslinio tyrimų metu naikinti embrionus direktyva dėl biotehnologijų. M, neleidžia e, taikyti tam tikrų e, technologijų, paremia tą pripažinimą, kad e, bet koks embrionas yra iš tikrųjų susijęs su žmogaus orumu. Ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja yra taip pat pasisakiusi daug kartų dėl šio dalyko. Ir tai dar kartą patvirtina, kad embrionas ir žmogaus gemalas turi uh, būti gerbiamas tam, kad mes užtikrintume žmogaus orumą ir pagarbą jam. Mes reikalaujame Europos Sąjungos institucijų būti nuosekliomis ir pasimokyti iš e, tos savokos, kad žmogaus gyvybė e, turi būti gerbiama nuo jos užsimesgymo, nuo jos pradžios. Mes reikalavome laikytis e, pagrindinių moralės principų pagarbos gyvenimui ir orumui, gyvybei ir orumui. E, moksliniai, socialiniai, teisiniai e, motyvai egzistuoja. Moksliniai motyvai rodo, kad e, jau e, nutolta nuo kamienių lastelių tyrimų. Teisiniai dalykai, kurie kalba apie abortus ir jie parodo, kad e, jie neprisideda prie nei motinų sveikatos gerimo, nei padėties gernimo. E, O teisiniai dalykai turi užtikrinti, kad etiniai ir teisiniai ES veiksmai bus nuoseklūs. Daugybę e, amžių jau mes smerkėme vergovę. Ir mes taip pat, kodėl taip darome? Todėl, kad pripažįstame, kad visi žmonės yra lygus. Taip ir pas mus, taip ir užsienyje. Politiniai, ekonominiai ir finansiniai interesai E, leido net ir kažkada praeitie pripažinti e, buvusių vergų teisės. Šiandieną mes vėl girdime tuos pačius argumentus, utilitaristinius argumentus, kurie kalba apie svarbą ekonomikai, e, jeigu galėsime naudotis, eksploatuoti žmonėmis, kad Bet jeigu mes e, taip vadovausime, tai neužtikrinsime visų žmonių gyvy, e, lygybės. Ir panaikinimas. Kai kas sako, kad tai bus naudinga netgi ir e, žemės ūkiui. E, embrionų naikinimas bus naudingas pasenaus mokslo labui, bus galima atlikti kitus tyrimus, e, pirmiausiai mokslinių kamieninių lastelių srityje. Mes tikrai žengtume e, svarbų žingsnį pažangos link, jei Europa užuot finansuod, finansuodama masiškai neetinius tyrimus pradėtų plėtoti pradėtų plėtoti e, etikos pagrindais pagrįstą politiką prieš abortus ir gyvybės naikinimą. Per abortus e, Europa nepa, nepatobulins, nepagerins e, moterų gyvenimo. Jei mes norime patobulinti sveikatos priežiūrą vargingiausiose šalise, tenai reikėtų pirmiausia didinti tam reikalingą infrastruktūrą, atitinkamai renkti medicinos specialistus. Suteikdami galimybę sustabdyti neštumą, tikrai nepagerinsime situacijos. Net ir pramoninėse išsivyščiusiose šalyse uh, dėl abortų labai dažnai e, žūsta moteris. Ir tose šalise, kuriuose yra ribojamos galimybės pasidaryti abortą, yra tos šalis, kur moterų e, mirtingumas yra mažiausias. Ir Irlandijos, e, Airijos, Lenkijos pavyzdžiai yra akivaizdus. Pasiteisindami tuo, kad mes norime kovoti e, su moterų mirtingumu, teigiame, kad reikia taikyti tokius politinius tikslus, kurie prieštarauja mūsų pagrindiniams principams. Mes tik tiesiog mažiname vargingiausių šalių galimybės tęsti gyvybę. Ir taip mes tik tai eksportuojame į vargingiausias šalis vakarų socialinį modelį, kuris yra pagrystas ribojimu ir naikinimu. Taip mes naikiname šeimą, o būtent šeima yra vis, visuomenės pagrindinė lastelė. Koloniza, kolonizavimo priemonėmis Vakarai jau sunaikino šių žmonių e, visuomenių pusiausvirą. Būtent ši, e, būtent e, ši politika susilpnina visuomenės vargingiausiose šalise. Štai taip Europa padeda šioms šalims vystytis. Mes reikalaujame, kad ES institucijos pasitaisytų kad jos atsisakytų finansuoti ir skatinti abortus ir kad būtų pradėta politika, kuri realiai suteiktų vystomąją pagalbą, tokią pagalbą, kuri gerbtų visuomenės vertybės ir gyvybę. Ar kalbėtume apie mokslinius tyrimus, ar pramonę, ar vystimasi. Nei įmanoma pasiekti jokios pažangos, jei yra naikinama žmogaus gyvybė nuo pat jos pradžios. Dėkuoju. Muchas gracias, señor Kukic, por expresar. Labai ačiū, ponia Pupinkai. Muchas gracias, señor Pupik, por expresar con tanta claridad el contenido. Labai ačiū, ponia Pupinkai, už labai aišku iniciatyvos pristatymą. Dabar prašau visus kalbėtojus. Labai ačiū. Dabar prašysiu visus kalbėtojus e, Mes šiek tiek vėluojame. Iki šiol aš e, kaip moderatorė turbūt nepuikiai dirbu, tačiau kitus dabar prašysiu e, laikytis jiems skirto laiko limito, tai yra trijų minučių. Ir dabar iš karto stikiu žodžiu ponė Kasteks, kuri yra Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad aš sugebėsiu sutilti į tris minutės, nes mes čia dalyvaujame kaip Europos parlamento nariai ir mes atvykome čia pirmiausia tam, kad įsiklausytume į šios piliečių iniciatyvos autorių nuomonę. Aš norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas padarė ypatingą pastangą, nes baigėsi mūsų kadencija tai ir šį savaitę yra paskutinė mūsų darbo savaitė prieš paskutinę plenarinę sesiją, bet mes tengiamės padaryti viską tam, kad galėtume surenkti šį e, renginį aš norėčiau pasveikinti šios iniciatyvos autorius ir taip pat uh, sveikinu ir komisijos atstovus. Jums yra žinoma, kad ši tema yra labai sudėtinga ir būtent todėl čia susinko trijų komitetų uh, atstovai. Tai yra pramonės energetikos ir mokslinio tyrimų komitetas, teisės reikalų komiteto nariai ir vystimosi komiteto nariai. Aš esu Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė. Aš norėčiau Jums keliais žodžiais paaiškinti, kokį vaidmenį vaidina Teisės reikalų komitetas šiame darbe ir kodėl mes dalyvaujame šiuose klausimuose. Pagal Europos parlamento vidaus darbo tvarkos taisyklės, Teisės reikalų komitetas yra atsakingas už kelias sritis, už kelias klausimus. Pirmiausia, Teisės reikalų komitetas tikrina teisinį kiekvieno teisės akto e, pagrindą, nesvarbu, ar kalbėtume apie reglamentus ar direktyvas. Be to, Teisės reikalų komitetas yra atsakingas už e, intelektinės nusavybės teisės. Ir be to mes taip pat esame atsakingi ir už etikos klausimus, e, kai jie yra susijęs su naujausiamis technologijomis. Mes uh, Netrukus pradėsime išsamiau kalbėti apie šios iniciatyvos iškeliamus klausimus. Bet pirmiausia, norėčiau pakomentuoti šios iniciatyvos teisinį pagrindą, tam, kad visiems viskas būtų aišku, kad būtų aišku, kokiu teisinės pagrindu mes galime remtis. Aš taip pat kalbėsiu ir apie nuoseklumą Apie tai jau buvo, jis jau buvo paminėtas, jau buvo kalbama, kad mums gali tekti keisti e, sutartis. Intelektinės nusavybės teisės. Mes e, tvirtiname ir nagrinėjame teisės aktus dėl Europos patentų ir per šią savo kadenciją mes patvirtinome uh, principą, pagal kurį yra taikomos išimtis galimybėms registruoti patentą. Ir taip pat kalbėjome, kad su gyvybė susiję patentai negali būti registruojami. Todėl, kad patentai yra skirti tam, kad galima būtų apsaugoti mokslinius tyrimus ir mes manome, kad moksliniai tyrimai su gyvais, gyv, e, ž, e, žmonėmis, gyvomis būtybėmis nėra įmanomi, vien dėl to, kad neįmanoma registruoti tokių mokslinio tyrimų e, patentų. Yra taip pat ir su etikos susiję klausimai. Čia Teisės reikalų komitetas kelis kartus balsavo dėl nuomonių susijusių su direktyva dėl žmogaus organoms taikomos apsaugos e, nuostat, e, e, nuostatomis. Mes kalbėjome apie organų transplantaciją ir žmogu, naudojame žmogaus organų apsaugą. Transplantacija yra leidžiama ES teisės aktais. Aš nenoriu dabar uh, minėti visų teisės aktų, aktų tai visų detalių, prie jų gal sugrįšime vėliau. Mes atidžiai e, stebime, e, kaip yra, buvo rengiama šį piliečių iniciatyva ir su malonu, mūsų labai malonu jūs šiandien pasveikinti atvykusius į Europos parlamentą. Ir mes kiek e, galėsime pagal savo įgaliojimus uh, galė, galėsime dalyvauti šiame renginyje. Ir dabar, ponia Pirinkė, gražinu Jums žodį. Labai ačiū, ponia Kasteks. Toliau žodis ponui Kašmanui, kuris atstovauja vystimosi komitetą. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu vystimosi komiteto narys Europos parlamente. Šis komitetas siekia užtikrinti, kad ES galėtų padėti tiems, kuriems reikia ir užtikrinti, kad pinigai išleidžiami užsienyje protingai. Mes stebime komisiją ir visus kitus, kurie vykdo Europos vystamąją politiką ir humanitarinę, praktiką, humanitarinę pagalbą. Kartu su ES šalimis mes e, kuriame tam įstatymas. Iniciatyva, kurią e, matome, siekia visas ES lėšas E, kurios skirtos e, žmogaus embriono naikinimui uždrausti, ypač mokslinių tyrimų, vystimosi paramos ir viešosios sveikatos srityse. Mes mūsų prašoma pakeisti ES aktus, įskaitant e, vystomosios pagalbos priemonės reglamentą. Čia kalbama apie motinų sveikatą, nes motinų sveikatai kartais reikia abortų ir susijusios informacijos. Politinė prasme, jeigu pasiekiamas tikslas, ši iniciatyva apribotų ES sugebėjimus imtis e, e, tarptautinių įsipareigojimų susijusių su motinų sveikata. Tai sudarytų maždaug 120 e, valstybių dolerių sumažinimą, kurie kas met išleidžiami apsaugant motinų ir reprodukcinę sveikatą. Kokia yra ES kompetencija šios srityje? ES finansavimas motinų sveikatai yra pagristas mūsų kompetencija tarptautinėje vystimosi bendradarbiavimo srityje pagal Lisabono sutartį, kur sakoma, kad valstybės narės laikosi įsipareigojimų ir atsižvelgs į tikslus, kurie patvirtinti jungtinių tautų ir kitų kompetentingų tarptautinių organizacijų kontekste. Citatos pabaiga. Būtent, bet ne tik įskaitant ir e, vystimosi, tūkstančio vystimosi tikslus. Pone Pirinkė, aš tikiuosi tiesios, atviros, informuotos, demokratiškos diskusijos e, e, šiame demokratiškame parlamente. Aš nepanaudojau viso savo laiko dėl to, kad dalį laiko jau praradome šį rytą, taigi ačiū. Muchas gracias, señor Cashman, sobre... Ačiū, ponia Kešmanai. Visų pirma, dėl to, kad laikytės jums skirto laiko limito. Dabar žodis ponui Jarui, peticijų komiteto vardu. Ačiū, ponė pirminkė. Šįryt mano dėlė garbė atstovauti peticijų komitetą. Dėja, Emilija Maconė, mūsų pirmininkė, negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl aš jos vardu noriu visus pasveikinti šiltai. Dažnai sakoma, kad Europos institucijos yra per daug toli nuo piliečių, nuo piliečių interesų. Žinoma, galima visą laiką ginčytis dėl to, tačiau bent jau šįryt galiu Jūs patikinti, kad Jūs, ponios ir ponai, esate tikrai labai arti Europos parlamento ar e, priešingai parlamentas yra arti žmonių. E, Tai yra viena iš gerų priežasčių, dėl kurių rengiami šie klausimai šyrit. Ankstesnis oratorius klausė, kur yra valdžia. Na, aš sakau, kad valdžia yra žmonių rankose. Jau antrą kartą per labai trumpą laikotarpį aš lankausi klausimuose e, skirtose sėkmingai piliečių iniciatyvai. Tai reiškia, kad piliečių iniciatyvos modelis tampa visuotinai priimtas ir gali būti sėkmingai taikomas. Aš tikiuosi, kad tai pritęsis toliau. Pagal šią iniciatyvą surinkta 1,9 milijono parašų, tai yra daug daugiau negu 1 milijonas, kuri reikia ir daugiau negu per pirmąją piliečių iniciatyvą, taigi noriu vis pasakinti ir dėl to. Peticijų komitetas Peticijų komitete nemažai sulaukta e, peticijų dėl negimusiųjų apsaugos. Kadangi mūsų komitetas turi patirties rengiant piliečių iniciatyvas, mes visiškai tai procedūrai pritarėme, mes norime, kad šie klausimai būtų platforma formuojant visuomenės nuomonę ir e, plėsti supratimą apie įvairius klausimus, kad būtų galima susiformuoti objektyvę nuomonę. Tačiau aš norėčiau visus čia esančius paraginti, kalbėti ir išsakyti savo nuomonės, nes čia, kaip parodė įvadas, yra ne, diskusija apie etiką, apie socialinės vertybės ir mums reikia skirti laiko šiai diskusijai. Šie klausimai yra jūsų sėkmės, sėkmingos pet, ne, iniciatyvos rezultatas, todėl pasinaudokime progą ir surenkime atvirą, sąžiningą diskusiją prieštaringais klausimais ir aš e, mielai laukiu šios diskusijos. Pues muchísimas gracias, señor Yar. Y ahora... Ačiū, ponia Jarai. Dabar žodis komisijai ir pirmiausia, man didelį garbę pristatyti e, mokslinių tyrimų komisarę Gagen Quinn. <clears throat> Pone pirminkė, pone Madrel, pone Kasteks, pone Kašmanai, pone Jarai, ITRI, Jūri, DEF ir PETI komitetų nariai, organizacinio komiteto nariai. Man labai malonu čia lankytis šiandien kartu su kolega komisijos nariu Piebalksu, rengiant antrą klausimą sulaukus sėkmingos piliečių iniciatyvos, praėjus dviems metams e, įsigaliojus reglamentui dėl piliečių iniciatyvų. Komisijos vardu noriu e, pasveikinti organizacinio komiteto narius. Komisija siekia užtikrinti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo teisėmis, kurias numato Lisabonos sutartis. Jūs esate antrieji organizatoriai, surengė piliečių iniciatyvą ir turite galimybę pristatyti savo nuomonę šiame parlamente. Jūsų dalyvavimas įrodo, kad mūsų bendros pastangos yra sėkmingos, kad ši mm, dalyvavimo demokratijos priemonė veiktų. Tai yra didžiulis e, žingsnis viešose diskusijose. Nuo 12 metų bilandžio pirmos komisijos registravo 24 iniciatyvas įvairiausiais klausimais, pavyzdžiui, aplinkos apsauga, švietimas, telekomunikacijos, žiniasklaida ir piliečių teisės. Dvi iniciatyvos e, buvo sėkmingai patiktos komisijai. Pirmoji, kurią minėjote, tai yra teisė į vandenį. Ir šią prasme tikriausiai žinote, kad komisija patvirtino komunikatą kovo 19 dieną, o antroji iniciatyva yra ši vienas iš mūsų. Sveikinu Jūs e, surinkus daugiau kaip 1,7 milijono parašų ir riba buvo viršita 18 šalių. Mes visi Jūs atidžiai išklausysime e, E, iniciatyva buvo registruota 12 metų gaužės mėnesis, o patikrinus surinktus parašus, e, organizatoriai pateikė savo iniciatyvą komisijai 14 metų 24 vasario. Vakar po pietų kartu su visų komisijos e, tarnybų dirbančius iniciatyvomis atstovais susitikau su organizatoriais. Susirinkimas buvo konstruktyvus, organizatoriai turėjo galimybę pristatyti detaliai savo iniciatyvą, paaiškinti savo argumentus ir pateikti papildomus paaiškinimus. Šį ryt dabar parlamentarų eilė dalyvauti diskusijoje. Žinoma, aukšto rango pareigūnai iš svarbiausių direktoratų, darbatas Janas Smitas iš Mokslinio tyrimų ir inovacijų direktorato ir Markas Kornaro iš e, vystimos ir bendradarbiavimo direktorato taip pat klausysi šios diskusijos e, su parlamento nariais, susijusiai su dviem e, iniciatyvos skyriais. Šios diskusijos, ponia pirmininkė, parodys, bus, bus svarbus indėlis į komunikaciją ir mes atidžiai klausysime šios diskusijos. Ačiū. Muchas gracias, comisaria. Y ahora... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, dabar žodis e, vystimas komiteto vystimosi komisarui Pievalsui. Pone Riera Madurel, pone Kasteks, pone Kašmanai, pone Rijanai, e, Jarai, gerbiami organizacinio komiteto nariai, parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau prisijungti prie komisarės Gegen Quinn ir pasveikinti jūs dėl antros sėkmingos piliečių iniciatyvos parengimo. Jūsų dalyvavimas šiame klausime rodo, koks, kokia svarbi gali būti tokia iniciatyva, rengiant tiesioginį dialogą tarp ES institucijų ir ES piliečių. Jos e, pademonstruoja realų piliečių interesą svarbiais klausimais ir todėl e, jos yra svarbios ES e, ryšiams su piliečiams, formuojant mūsų vystamąją politiką. Mes klausome savo partnerių, šalių partnerių nuomonės ir žmonių tose šalise, kuriems reikia mūsų paramos, e, siekiant išbristi iš skurdo. Ir žinoma, mes klausomės ir Europos piliečių. Mūsų, mums svarbiausia rūpimas dalykas visais, visų, visą laiką yra skatinti žmonių žmogiškai orumą visomis formomis E, žmonės turi būti mūsų pastangų centras, siekiant e, išnaikinti skurdą. Mūsų požiūris pagrįstas tarptautiniais įsipareigojimais, kuriuos esame e, pateikę tūkstančio vystimosi tikslų kontekste, taip pat vystimojo bendradarbiavimo programuose, siekiant tikslų moterų ir vaikų sveikatos rytyje yra sudėtinga užduotis. Tačiau mes esame pasiekę nemažai, nors dar daug reikia ir nuveikti. Mano šalyje, Latvijoje, motinų mirtingumas yra 5 iš tūkstančio gimdymų. Malavija 50 kartų didesnis. Taigi daug dar reikia nuveikti. Ir šis, ši užduotis yra sudėtinga. Ponas ir ponai, noriu, kad jūs žinotumėte, jog aš pats mano tarnybos Ir, kaip sakė kolegė Gogen Quinn, komisija klausysis jūsų pasiūlymų labai atidžiai. Ačiū. Pues muchas gracias, komisario Pilbergs. Y terminada. Labai ačiū komisijos noriu Pirbalksui. Baigėme įžanginius pasisakymus. Pradėsime dabar. Mm, pirmosios darbos e, grupės e, veiklą. Bandysime rasti atsakymą į klausimą dėl ES e, mokslinio tyrimų finansavimo. Piliečių komiteto atstovai man sako, kad Filipovari pasisakys piliečių komiteto vardu ir prašyčiau e, dešimčiai minučių. Ačiū pirmininkė. Iš to, ką sakė ponas Pupink, buvo pasidarė aišku, kad mes patekėme šį prašymą dėl to, kad mes esame įsitikinę, kad negalime naudoti ES biudžeto lėšų tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai, kurių metu yra sunaikinamas žmogaus embrionas. Mes norime, kad būtų pakeistas ES finansinis reglamentas, kad būtų pakeistos, atitinka, e, kad buvo, pa, pa, būtų pakeistos atitinkamos e, taisyklės susijusios su programa Horizontas 2020. Ir su šiuo pasiūlymu su, pas, susiję kiti komisijos pasiūlymai. Aš pabandysiu paaiškinti, kokios, su kokiamis problemomis čia gali būti sudurta. Reglamento dėl programos Horizontas 2020-2019 straipsnio trečioji dalis nurodo, jog ES gali finansuoti mokslinius tyrimus, jei jie yra skirti tam, kad būtų klonuojami žmogaus embrionai siekiant reprodukcinių tikslų. Jie tai prisideda prie mūsų bendro paveldo išsaugojimo ir kad žmogaus embrionai gali būti naudojami tik tai e, moksliniams tyrimams ir siekiant išgauti kamieninės lasteles. Šiame reglamente yra nemažai spragų, todėl kad pagal jį galima finansuoti mokslinius tyrimus, kurių metu yra naikinamas žmogaus embrionas. Net, galima netgi būtų daryti tokią prielaidą, kad jis leidžia ir kurti žmogaus embrionus. Uh, nes e, čia 19 e, straipsnio trečioje dalyje yra nurodyta kad negalima finansuoti mokslinės veiklos, kuri yra uždrausta visose valstybėse narėse. Ir aš noriu jūsų paklausti, ar tai nėra labai svarbus uh, etinis e, įpareigojimas, tai yra, aš, e, aš kalbu apie tai, kad e, apie tos atvejus, kai draužima yra vykdyti kokius nors mokslinius trimus visoje Europos Sąjungoje. Ar mes galėtume užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai nebūtų naudojami neteisėtai ES valstybių narių teritorijoje veiklai finansuoti? Toliau yra pasakyta, kad negalima finansuoti bet kokios veiklos valstybė narėje, jeigu ji yra draudžiama toje, tos valstybės narės teritorijoje. Ir aš norėčiau paklausti, ar galima pagal tokias normas, pagal tokias nuostatas finansuoti tą veiklą, kuri yra draudžiama valstybėje narėje. Pagal galiuojantį reglamentą, iš esmės, uh, galima finansuoti kokią nors veiklą, jeigu kokia nors veikla, pavyzdžiui, jeigu ta veikla nėra draudžiama bent vienoje valstybėje narėje, nes čia kalbama apie visą, tai kad veikla turi būti draudžiama visose valstybėse narėse. Ir galima bus pritraukti lėšas iš aštuntosios pagrindų mokslinių tyrimų programos. Akivaizdu, kad tai atveria duris visiškai netinkamam etikos požiūrių elgesiui. Taigi, iš esmės, dabar mokesčių mokėtojų pinigai gali būti naudojami tam, kad būtų finansuojami moksliniai tyrimai, kurie yra uždrausti jūsų valstybės narės teritorijoje. Akivaizdu, kad šis reglamentas ir komisijos pareiškimai dėl šio reglamento visiškai nesižvelgia į etikos normas. normas. Kaip tik atvirkščiai, e, šis reglamentas įteisina visiškai abejotiną praktiką. Komisija teigia, kad šis dokumentas turėtų nuraminti visus e, kritikus, Jie pateikė kelis pareiškimus, bet mums atrodo, kad jų nepakanka. Pavyzdžiui, komisija da, a, savo pareiškimuose kalba apie tai, kad patys mokslininkai gali spręsti, kaip bus naudojamos kamieninės lastelės išgaudos mokslinio tyrimų metu. Bet kokie projektai, kurių metu yra naudojami žmogaus embriono kamieninės lastelės, a, turi būti įvertinti nepriklausomų ekspertų kad būtų patikrinta, kad iš tikrųjų reikia naudoti tas kamieninės lasteles. Taigi panašu, kad pats mokslininkas gali spręsti, kokius etikos standartus taikyti. Be to, toliau komisijos pareiškime yra pasakyta, kad komisija ne neprivalo patariamajam komitetui teikti e, pasiūlymus dėl projektų, kurių metu naikinami yra žmogaus embrionai. Tačiau po to iš karto pasakyta, kad tai, kad e, tuo, toje stadijoje atsisakoma yra finansuoti mokslinius tyrimus, nereiškia, kad prie to klausimo negalima, negalima bus sugrįžti kokioje nors vėlė, e, vėlesnėje stadijoje. Tai reiškia, kad iš esmės uh, komisijos taikoma praktika netitinka mūsų keliamų reikalavimų. Akivaizdu, kad naudojant e, žmogaus kamieninės e, ląsteles moksliniams tyrimams iškyla rimtų etikos problemų. Iš esmės komisija ragina žmonės panaudojant privačius, e, privačias lėšas naud, žudyti žmogaus embrionus ir po to, panaudojant viešasias lėšas, finansuoti uh, tolesnius mokslinius tyrimus. Reikia vaizdu, kad visiškai neatsižvelgime ir Europos teisingumo teismo sprendimą byloje Briuselė prieš Greenpeace, nes tenai yra kalbama apie tai, kad draudžiama yra užsimti moksliniais tyrimais, kurie pažeidžia žmogaus orumą, kurį gina Europos Sąjunga. Pone Kasteks visiškai teisingai pasakė, kad Europos Sąjungos teisės aktai ir precedentų teisė nedraudžia mokslinio tyrimų, kurių metu yra naikinami žmogaus embrionai. Taip, iš tikrųjų, tokio draudimo nėra, gal dėl to, kad tik valstybės narės gali e, įteisinti tokį draudimą. Bet susidarė paradoksiška situacija, kai Europos Sąjunga pagal savo teisės aktus gali finansuoti mokslinius tyrimus, kurių rezultatų neįmanoma bus patentuoti. Ir taip yra dėl to, kad ES mano, kad tie moksliniai tyrimai prieštaravo etikos normoms. Aš galiu pateikti ir kitų argumentų, bet manau, kad iš to, ką pasakiau, jūs jau supratote, jog dabartinės teisinės pagrindės, dabartinė teisinė sistema tikrai yra nepakankama ir tai patvirtina praktika. Aš norėčiau Jums priminti, kad internete galima rasti nemažai pasiūlymų dėl mokslinių tyrimų, kuriuos siūloma refinansuoti pagal programą Horizontas 2020. Ir tie projektai ir buvo finansuojami iš septintosios e, e, mokslinio tyrimų programos. Ir tie e, tyrimai buvo susiję su bandymai surasti eksperimentų su gyvūnais alternatyvas. Ir dalis tų, tų bandymų buvo susijusi su žmogaus embrionais. Žmogaus embrionas yra žmogus, toks pat kaip ir mes. Ir kadangi tai yra vienas iš mūsų, jisai, tas embrionas turi teisę į orumą ir tą pripažino Europos teisingumo teismas. Tai reiškia, kad embriono negalima naudoti kokiais nors uh, su juo nesusijusiais tikslais niekas nesutiktų su tuo, kad e, ką nors iš mūsų nužudytų, tiek tai tam, kad e, būtų atlikti kokie nors moksliniai tyrimai, net jeigu tų mokslinių tyrimų metu ir siekime surasti nepagydomų lygų gydimo metodus. Visi tai suprantame. Bet jei vadovausimės tik tai pragmatiškomis nuostatomis, tuomet vis tiek turėtume suprasti, kad ES negali finansuoti mokslinio tyrimus, kuriuo metu yra sunaikinami žmogaus embrionai. 2006 metais jau buvo išsakyti argumentai dėl to, kad moksliniai tyrimai, kurie naikina žmogaus embrionus, gali suteikti mums labai rimtų vilčių dėl nepagydomų lygų gydimo. Net buvo įteikta Nobelio premija uh, žmogui, kuris atlikinėjo mokslinius tyrimus su kamieninėmis lastelėmis, bet tos kamieninės lastelės buvo paimtos iš suaugusio žmogus ir mes turime genetiką savo gretose, čia, šioje salėje, kuris galės jums apie tai papasakoti. Ir visi e, dabar atliekami, tyrim, atliekami tyrimai su žmogaus e, embriono kamieninėmis lastelėmis e, nepasiteisino. Praėjo beveik dešimt metų ir mes matome, kad e, e, tai, kas buvo teigiama prieš dešimt metų, e, tai yra iliuzijos, visos viltis buvo sužlugdytos. Taigi net pragmatinių požiūrių ES nieko nepaukos atsisakydama finansuoti mokslinius tyrimus, kurių metu sunaikinamas yra žmogaus embrionas. Mes nenorime, kad būtų sustabdyti moksliniai tyrimai apskritai. Tiesiog norime pasakyti, kad lėšas reikia naudoti tam, kad būtų finansuojamos kitos svarbios mokslinio tyrimų programos. Ir taip tos programos turėtų e, geresnės perspektyvas. Muchas gracias, señor Bari. A continuación. Uh... Labai jau ačiū Jums. Uh Dabar, kaip sakiau, trumpai pasisakys atitinkamų Europos parlamento komitetų atstovai. Pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Kasteks. Labai ačiū, gerbėjimo pirmininkė. Jūs ką tik tai girdėjote, kad aš sakiau pradžioje, jog Teisinių reikalų komitetas, kuriam atstovauju, e, tyria bet kokių e, teisėkuros pasiūlymų galima teisinį pagrindą, žiūr, gilinasi į jį Jūs e, kalbėjote apie Briuselis ir e, apie mm, šioje srityje kalbama apie tai, ar galima e, patentuoti mokslinius tyrimus susijusius su žmogaus embriono plėtra. Ir ar nedraudžia tyrimų su gyvais organizmais. Dėl teisinio pagrindo jūs pateikėte mm, generalinio advokato išvadą. Europos Teisingumo teismas pasakė, kad moksliniai tyrimai susijęs su procedūra, kuri numato žmogaus embriono naikinimą, negali būti patentuojama. Briusle e, kontra e, Greenpeace byloje šis sprendimas buvo priimtas. Bet to e, reikia kalbant apie patentus sakyti, kad tyrimai su žmogaus tyrimais yra vienas dalykas, tačiau gyvybės nutraukimas Dėl aborto yra kitas klausimas. Jeigu kalbame apie teisinį pagrindą, reikia žiūrėti į visą kontekstą, ne tik į atskiras dalis. Man atrodo, kad jūsų pasiūlyme yra keletas neiškių dalykų. Jūs sakote apie etinės problemas tyrimų susijusių su gyvais, su, su, su žmonėmis, o jūsų iniciatyva galbūt žiūri tik tai į abortų klausimą ir į finansavimą, kuri ES teikia per vystomąją pagalbą ir yra atliekiami abortai. Bet Europos Sąjungoje abort, teisė abortą yra valstybių narių, ne Europos Sąjungos kompetencija. Negalime e, kalbėti apie abortus apskritai, e, apie reprodukcinę e, ir seksualinę sveikatą, lytinę sveikatą e, ir neštumo nutraukimą. Galima kalbėti tik tai apie vystomai kontekstą. Ir jūs tikriausiai suprantate, kad e, šiuose srityse veikia skirtingi teisės principai ir reikėtų, kad jūs paaiškintumėte, e, kokia teisės e, prielaida yra pagrįsta jūsų iniciatyva ir e, kaip jūs grindžiate visą savo pasiūlymą, kokiais teisiniais principais. Pues muchas gracias, eh, señora. Labai ačiū, poniai Kasteks. Dabar pasisakysiu aš pati, kadangi atstovauju ITRE komitetui. Kaip jūs žinote, tai yra e, parlamento komitetas atsakingas už mokslinius e, tyrimus. Aš kalbėsiu kaip pranešėja e, pagrindų programos horizontas 2020 klausimų. Kaip žinote, buvo priimtas vienbaisiai e, mūsų sprendimas dėl komiteto pozicijos šiuo klausimu ir visi kalbėtojai galėjo komitete pasisakyti, įvairių frakcijų atstovai ir viskas labai tiksliai yra užfiksuota, kas buvo pasakyta. Beveik dviejus metus mums užtruko, kol pasiekėme bendrą poziciją 17 mokslinio programų, kur buvo naudojamos kamienės lastelės e, ir embrionės lastelės e, nuo 2007 metų buvo finansuotos. Mes E, Dėlėdamėsi dėl septintosios pagrindų programos pasiekėme puikų starimą dėl etinių dalykų. Tai buvo geras rezultatas tiek mokslininkams, tiek e, didžiai daugumai ES piliečių, kurie, e, kaip matome, pagal Eurobarometro duomenis mus palaikė. E, vėliau svarstėme programą 2020 ir mūsų komitetas išreiškė vieningą labai tvirtą poziciją taip pat. Mes manome, kad 2007 metų pozicija programoje Horizontas 2020 turėtų išlikti. Tai yra susitarimas E, kuris per bendro sprendimo procedūrą buvo palaikytas tarybos. Ir taip pat ta pozicija atsispindi galutinėme naujosios pagrindų programos tekste. Jau buvo kartą pasakyta, bet aš dar noriu pakartoti, kad šis susitarimas reiškia, jog pagal Horizontą 2020, kaip ir anksčiau, pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą bus galima finansuoti mokslinio tyrimų programą E, kurie naudojamos e, embrioninės lastelės, jeigu bus laikomasi e, atitinkamų sąlygų. Pirmiausiai, jeigu to, tokie tyrimai leidžiami nacionaliniu lygmeniu, ponas Varė apie tai kalbėjo, bet taip pat nacionalinis etikos komitetas valstybė narėje, kurioje moksliniai tyrimai bus vykdomi, turi taip pat patvirtinti tai. Antras dalykas E, prieš e, mokslin, pradedant mokslinius e, eksperimentus, nepriklausomas mokslininkų komitetas turi įvertinti pagrįstumą mokslinių tyrimų, ar, pavyzdžiui, reikia naudoti embrionės lasteles moksliniams tyrimams. Trečias dalykas, tyrimas turi praeiti labai išsame patikrą etnę, kurią organizuoja Europos komisija, taip pat uh, E, valstybės narės, sustikdamos komitete atitinkamame, e, kiekvieną konkretų atvejį patvirtina atskirai, kiekvieną e, programą. 18 e, valstybių narių tokie tyrimai leidžiami, bet numatytas labai griežtas reglamentavimas, kurį patvirtino jų demokratiškai išrinkti nacionaliniai parlamentai. Atitinkamos valstybės narės piliečiai išrinko savo parlamentą, kuris patvirtino uh, E, tuos reikalavimus. Taigi, mūsų komitetas mano, kad e, tokius tyrimus reikia griežtai mokslinę, etinę ir demokratinę prasme kontroliuoti. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad e, jeigu leidžiama kažkas, tai reiškia, kad tai yra privaloma. Horizontas 2020 gali finansuoti projektus, kuriuose naudojamos embrioninės kamieninės lastelės. Tačiau E, vis tiek reikia valstybės narės leidimo. Tai yra privalomas dalykas, e, nes tai susijęs su subsidiarumu, tą numato sutartys naujosios, o draudimas tik tai sustabdytų bendrijos ES lygmenių mokslinius tyrimus, o tai turės labai rimtų pasiekmių mūsų konkurencingumui. E, turiu pati savo sutrumpinti kalbėjimo laiko. Dar pasakysiu, kad mūsų pozicija yra labai aiški. Ja patvirtinome savo komitete, jos laikomės ir visos frakcijos vieningai pritarė tai pozicijai. Bet taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad mes labai įsigilinome atidžiai į įvairius jautrius klausimus Ir programa Horizontas 2020 skatina atsakingus mokslinius tyrimus ir skatina tyrimus, kurie prisideda ne tik prie mokslinės pažangos, bet ir visuomenės gerovės. Dabar e, pereisime prie klausimų atsakymų. Piliečių komitetui tikrai suteiksiu daugybę laiko. Aš norėčiau sureaguoti tai, kas ką tik tai buvo pasakyta. Pripažįstu, kad tikrai nesu labai gera moderatorė, daug ką leidžiu, bet laikykime tvarkos. Minutėlė. Dabar išklausysime visus klausimus, atėjo klausimų laikas, o paskui piliečių komitetui suteiksime žodį, kad galėtų atsakyti visus klausimus, nes labai daug kas nori e, teikti klausimus. Pasiska paskaitysiu, kas nori pasisakyti. La señora Lubacek. Pone Invelt, Lunaček, Gonliš, Mikolašik, ponas Peterle, Karvaljo, e, Zalieskis, Petrovieckis, Paska, Prodi ir Estaras. Taip pat ponė Thompson. Jau viskas e, nebeįtrauksime kitų norinčių į sąrašą. Viskas, baigėme sudarinėti sąrašą. Pradedame dvi minutės kiekvienam klausimui, ponia Invelt. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man malonu, kad iniciatyva suteikia galimybę surenkti tokią fundamentalią diskusiją, nors aš fundamentaliai nesutinku su tuo, ko siekia organizatoriai. Visų pirma, turiu pasakyti, prieš perėdama prie esmės, kad aš esu suirzusi dėl pono Pupinko jums išsiuntinėto pranešimo, kuris e, reikalauja apriboti parlamento narių pasisakymo laiką ir ponui Kešmanui nesuteikti mm, galimybės diskutėjusioje dalyvauti. Mes parlamente, ponia Kupinkai, kovojame už galimybę pasisakyti. Antra, man labai įdomu būtų išgirsti komisijos poziciją iš esmės. Negirdėjau jokių esminių atsakymų į piliečių iniciatyvos teiginius. Ir trečia, nors mums reikia vertinti viso to ar teisinius aspektus, čia nėra teisinė diskusija. Kalbame apie vertybės. Taip, aš sveikinu Jūs visus, kad surinkote beveik 2 milijonus parašų, tačiau norėčiau priminti, kad yra daugiau negu 500 milijonų piliečių, Europos piliečių, kurie nepasirašė Jūsų peticijos. will... Aš asmeniškai prieštarausiu jūsų prašymui iki pat pabaigos, nes jūs kalbate apie orumą. O kaip dėl milijonų žmonių orumo, kurie pasikliauna moksliniais tyrimais? Kaip dėl tų visų moterų orumo, kai jos neturi prieigos, neturi teisės į saugų abortą, tačiau turi pasikliauti nesaugiais abortais? E, kaip dėl tų moterų, kurios miršta, jūs juos paliekate nuo šalyje. Ir aš e, visada prieštarausiu dėl to, kad e, būtų neskiriamos lėšos moksliniams tyrimams ir pagalba, pagalbai moterims. Muchas gracias. Señora Inveld, tiene la... Labai ačiū, ponia Infeld. Toliau, ponia Lunaček. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai panašiai kaip ir kolegė Sofija Intveld. Aš taip pat džiaugiuosi, kad turime galimybę aptarti šį klausimą čia. Būtent šis parlamentas pareikalavo iš komisijos surenkti tokias diskusijas. Be šio parlamento čia nesėdėtume. Todėl manau, kad iniciatyva turėtų reikšti ir leisti mums visiems pasisakyti. Tai yra rinktųjų, rinktų žmonių atstovų parlamentas. norėčiau paminėti du dalykus, kurie man rūpi dėl šios iniciatyvos. Ji kyla iš konservatyvaus krikščioniško tikėjimo. Tie, kurie pasirašė šią iniciatyvą, e, išpažįsta tokį tikėjimą. Šis žemynas yra įvairovės žemynas. E, tai yra etninių grupių, kalbų, tikėjimų įvairovės žemynas. Ir kalbant apie tą įvairovę, tai žmonės gali būti krikščionis, žydai, musulmonai ar kitokios religijos, ar ateistai ir netikintys. Iš trijų svarbiausių religijų - krikščionių, žydų ir musulmonų - jų tarpe taip pat yra skirtingų nuomonių. Daugelis krikščionių manoma, kad gyvybė prasideda nuo užmesgymo gyvybės. Tačiau pagal žydų tikėjimą daugelis mano, kad embrionas neįgauna žmogaus statuso, praėjus, kol nepraeina 40 dienų nuo užmesgymo. Musulmonai mano, kad, e, kad gyvybė atsiranda, kuomet atsiranda dvasia, praėjus 40 iki 120 dienų nuo užmesgymo. O agnostikai gali turėti įvairiausių kitokių nuomonę. Taigi, kaip jūs galite na, imtis tokios iniciatyvos, kurie prieštarauja kitų europiečių piliečių e, tikėjimui. Noriu paklausti komisijos, kaip ji ketina sutaikyti tokius skirtingas nuomonės. Antra, kalbate apie orumą, kalbate apie žmonių orumą. Ar žinote, kad kasdien šioje planetoje maždaug 800 moterų miršta dėl gimdymo ar neštumo komplikacijų, dėl to, kad jos neturi prieigos prie uh, motinų sveikatos programų, jos neturi galimybių užtikrinti saugų abortą, nes daugelė šalių, ten, kur nėra e, saugių abortų, moteris e, miršta, kūdikis miršta dėl to, kad abortai nėra saugus. Prieš 20 metų aš dalyvavau tarptautinėje konferencijoje kaire. Jau tada Vienas svarbiausių aspektų buvo užtikrinti saugius abortus, kitaip moteris miršta 800 kasdien. Tai yra tiek žmonių, kiek yra narių šiame parlamente. Ar tikrai norite, kad tos moteris ir toliau mirtų? A ver, Muchas gracias, la señora Zabroska. Uh... Eh, labai ačiū. Pone Zaborska nori dėl posėdžio tvarkos pasakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti e, kolegas laikytis pirmosios mūsų renginio sesijos darbo tvarkės. Mes turime aiškę temą ir turime dirbti pagal ją, kitaip mūsų darbas nebus labai veiksmingas. Muchas gracias, señora Zabroška. Tiene usted toda razón. Ačiū, ponia Zaborska. Jūs e, esate visiškai teisi. Raginu kolegas laikytis šios diskusijos temos ir laikytis jiems skirtą laiko, nes turime daug norinčių kalbėti. Taip pat noriu paraginti visus nuo Mm, garsaus nuomonės e, paremimo, nes tai sutaupytų mums laiko. Ar jūs mane girdite? Gerai, e, galėtumėte gal iš naujo pradėti e, laikrodį. Aš išgirdau tuos, kas labai įdomiai kalbėjo. Dvi kolegės ką tik pasisakė ir aš visiškai joms nepritariu. Aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad ne vien krikščioniškos regionos, ne, ne krikščionių religijoje, bet ir musulmonai ir žydai pasisako prieš uh, gyvybės naikinimą. Nesvarbu, uh, kada manoma, kad prasideda žmogaus gyvybė. Tai nėra religinės klausimas. Čia mes kalbame ir apie filosofiją ir uh, apie mokslo taip pat daroma mūsų mąstymo įtaka. Tai kad mes suprantame, kad žmogus yra gyvybingas nuo pat apvaisinimo. Ir aš labai įdėmiai klausiausi kolegų ir komisijos atstovų. Pone Kasteks, komiteto vicepirmininkė, kalbėjo, kad embrioninių kamieninių ląstelių negalima patentuoti. Tai yra draudžiama pagal ES teisės aktus. Ir jeigu aš neklystu, tai, ko reikalaujo iniciatyvos autoriai, kur aš remiu šią iniciatyvą, yra tai, kad embrioninės kamieninės ląstelės ne, e, e, ne tik nebūtų patentuojamos, bet kad būtų pan, e, uždrausta naikinti gyvybę man atrodo, kad čia yra da, labai svarbus skirtumas, nes yra pažeidžiama žmogaus teisų konvencija ir kad yra naikinamas mūsų paveldas, paveldas, kurį turime Europos žmonės, Europos civilizacija. Be to, mane įtikino tai, apie ką kalbėjo kas buvo pasakyta dėl to, kad Europos, kaip ES elgėsi su valstybių narių nuostatomis dėl etikos principų. Ir ypač, kai tai yra susijęs su galimybės finansuoti tai, ko nepripažįsta valstybės narės. Ir dar vienas dalykas. Aš nemanau, kad uh, ši iniciatyva prieštarauja subsidarumo principui. Čia mes kalbame apie da, tai, kad ES turėtų atsisakyti finansuoti tam tikrą veiklą. Ir tai nereiškia, kad mes pažeidinėjame valstybių narių teisės. Ir todėl aš manau, kad ši iniciatyva yra visiškai teisėta, kad ji. Ja, e, E, nori apsaugoti žmogų, žmogiškas būtybės, nes žmog, žmogus e, yra vertybė pati savaime ir todėl negalima jo, jo naudoti žmog, e, mokslo tyrimams. Labai prašau kolegų neviršti jiems kito kalbėjimo laiko. Ačiū ponai uh, Golniš, dabar uh, Mikolašik. Labai ačiū, Irma pirmininkė. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti piliečių iniciatyvą. Manau, kad tai yra tikrai istorinis dalykas. Beveik 2 milijonai parašų pritarė šią iniciatyvai. E, tie piliečiai yra ES piliečiai ir turi teisę išsakyti savo nuomonę. Džiaugiuosi, kad Europos komisija registravo iniciatyvą ir kad vėliau ją nagrinės. Aš kalbu kaip Europos parlamento narys ir kaip gydytojas. Pasakysiu, kad labai atidžiai seku, kas vyksta bioetikos srityje Ir dažnai apie mokslinius tyrimus savo, kad jie yra e, potencialus, daug žalantis. Ir atliekant tokius tyrimus, tūkstančiai embrionų yra sunaikinami, o iš tų pažadėtų pažadų niekas, ne vienas nebuvo įgyvendintas, įvykdytas. Niekas iš mokslininkų neužsitikrina, kad e, lastelės seltųsi taip, kaip jie nori. Ir e, jeigu kalbėsime apie žmogaus embrioną, tai jisai vystosi, e, auga vaikas, gimsta, paskui jisai subręsta ir miršta. Ir e, embrionės lastelės panašiai egzistuoja. Europos Sąjungos pagrindinių teisių hartija kalba apie žmogaus orumo užtikrinimą. O e, jeigu finansuosime tokius e, mokslinius tyrimus, tai mes e, iš tūkstančių žmonių atimsime teisę į gyvybę. Ar žydai, ar agnostikai visi pripažįsta gyvybę, turi savo požiūrį tai, kada prasideda žmogaus gyvybė. Ir e, labai svarbus e, teisingumo teismo sprendimas buvo padarytas byloje Bruslė e, prieš Greenpeace. Aš noriu pasakyti, kad mokslo uždavinys yra siekti meistriškumo, kompetencijos ir pažangos visuomenėje. Ir mano dabar klausimas yra toks, ar moksliniai tyrimai su embrioninėmis kamienės lastelėmis tarnauja tiems tikslams. Pavyzdžiui, meistriškumas moksle. Mes paprasčiausiai kažkokį neaiškų potencialą galime tik susikurti. Pramonė lyderystė. Mes e, negalime tęsti e, žmogaus kūno industrializacijos. Taip pat matome, kad utilitaristinis požiūris egzistuoja į e, embrionus. Tuoj baigsiu. Ir ar tokiu būdu mes norime e, pagerinti konkurencingumą pasaulyje? Tikrai ne. Muchas gracias, señor Mikolašik. Labai ačiū ponui Mikolašikui. Suteiksiu žodį ponui Peterliai. Prašom, prašom, ponė Petelė, žodis jums. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Piliečių iniciatyvos atstovai. Sveikinu šią iniciatyvą ir esu patenkintas, kad 2 milijonai es piliečių ragina surinkti diskusijas apie pagrindinius ES principus. Europos Sąj, Europos bendryje buvo pagrįsta žmogaus orumu visų pirma, kai buvo sukurta. Europos e, žmogaus teisų hartijoje apie tai kalbama. Ir kalbame dabar apie žmogaus gyvybę. Ši iniciatyva reiškia, jog turime galvoti apie tai, kokie yra mūsų sambuvio principai. Nenorime e, šiandieną kalbėti prieš kameras apie mūsų skirtumus. Mes turėtume pabandyti ES rasti bendrą pagrindą ir užtikrinti uh, anksčiausių gyvybės formų apsaugą. Kalbam apie mokslo statusą, pažangą, taip pat kalbama ir apie žmogaus gyvybės statusą. Mm. Manau, kad negalime e, atimti žmogaus gyvybės statuso iš embrionų. Europos Teisingumo teismas taip pat nusprendė. Europos Sąjungoje teismo šios sprendimas yra vertingas, taigi nereiktų jo interpretuoti neteisingai. Negimę žmonės nekelia grėsmės mokslininkams, kairiesiems, dešiniesiems. Man tai nerūpi. Aš norėčiau žinoti, kas Europoje yra žmogiška. Žmogiška yra pagarba žmogaus gyvybės pradžiai. Jeigu biologai nežino, kada prasideda gyvybė, turime klausti savęs, kaip mes apginsime tuos e, žmonės, kai jie patys negali apsiginti tie, kurie ką tik yra užsimesgę. Dar pasakysiu, kad labai džiaugiuosi šios dienos diskusiją. Ačiū. Dabar ponia Karvajo. Dviems minutėms prašom. Labas rytas, gerbiamas, gerbiami pirmininkė. Uh, Norėčiau pasveikinti šią iniciatyvą. Vienas iš mūsų, šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas. Aš buvau viena iš pranešėjų e, dėl e, Horizonto 2020 e, kartu su kolegė Riera Madurel. Dirbome dėl Horizonto 2020. Europos parlamente sulaukta plataus pritarimo dėl Europos komisijos pasiūlymo, dėl mokslininkų, kuriuose naudojami. E, embrijo, naudojamos embrionės lastelės. E, mes pasakėm už tai, kad išliktų šie tyrimai ir e, praktika jau buvo išdėstę septintojoje pagrindų programoje. Toje programoje buvo numatyta nemažai saugiklių Jie buvo labai gerai paaiškinti e, kolegės Rieros Madurel, taigi nebegrįšiu prie jų. Procedūra buvo 2004 e, metais e, taryboje pristatyta Portugalijos aš tuo metu buvau ministrė atsakinga už mokslinius tyrimus. Mes po uh, ilgo uh, sąstingio laikotarpio, kai negalėjome pasiekti pažangos, pagaliau apsisprendėme per darybas dėl uh, pagrindų programos. Tuo metu uh, buvo ras, sunku rasti sutarimą taryboje ir uh, per septintosios pagrindų programos įgyvendinimą procedūra susidūrė su sunkumais labai delikačioje srityje. E, kai vyko darybos dėl horizonto 2020, pranešėjai pritarė esančiai procedūrai, bet taip pat e, surengėme plačias konsultacijas su mokslininkais, su e, pacientų organizacijomis. Tai buvo labai svarbu tam, kad e, e, žinotume, ar reikėtų paremti toliau procedūrą, kuri taikyta buvo per septintą programą. Aš kalbu šiandieną ir savo kolegės Viki Ford vardu. Ji buvo ECR e frakcijos pranešėja, ji negalėjo atvykti šiandien, atsiprašo, bet mes su ja surenkėme daug konsultacijų su mokslininkais. Pagrindų programa E, konkreti programa buvo, e, sulaukė vienbalsio pritarimo įtrės komitete, taip pat pritarta jai didelę balsų persvarą parlamente ir taryboje. E, aš dalyvau darybose dėl septintosios pagrindų programos, dėl uh, horizonto 2020 ir galiu pasakyti, kad mano nuomonė situacija yra uh, subalansuota ir galbūt mes rasime e, sutarimą su piliečių organizacijomis, kad užtikrintume, jog moksliniai tyrimai bus e, tęsiami e, mūsų žmonių labui. Ačiū dabar ponas Zalieski. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti iš esmės norėčiau pakalbėti apie pirmosius pasisakymus, paprašyti uh, E, kukliau kalbėti ir neneikti dviejų milijonų parašų. Mes e, visi kalbame kiekvienas kelių tūkstančių vardų savo rinkėjų vardų, tai reikia gerbti. Žmogaus embrionų naikinimas yra yra ir teisinė, ir etinė problema. Paprasčiausiai manau, kad gamta mūsų neprašė žmonių, neklausė mūsų, kaip e, reguliuoti gyvybės taisyklės. Pradžia yra pradžia. Čia nėra demokratijos klausimas. Mūsų apibrieštis yra sukurtas demokratiškai, tačiau tai nėra e, klausimo sprendimas. Kaip socialinių mokslo atstovas, aš džiaugiuosi matydamas poną Smitsą, komisijos atstovą. Ir noriu pasakyti, kad mokslinio tyrimų programos socialinės rytyje gali padėti šio klausimo sprendimui. Ir e, teikti paramą žmonėms Kartais atrodo, kad labiau saugome gyvūnų teisės, o ne žmonių. Ir šiame parlamente taip pat. Ir ponas Kašmanas, kaip e, savo ideologijos gynėjas, sakė keletą kartų, kad na, moteris gali spręsti dėl savo kūną. Pone Kašmanai, ar moters kūnas kartu su embrionu yra vis dar vien tik tai moters kūnas, ar dar kažkas daugiau? Užduokite savo tokį klausimą ir pabandykite atsakyti į jį. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau panas Pietrovskis. Ačiū, ponia pirminkė žmogaus gyvybė nuo pat jos užmesgymo turi būti saugoma. Tai yra toks, tokia šios iniciatyvos žinia ir aš visiškai jai pritariu, noriu pasveikinti Jūs, kad surinkote tokį įspūdingą parašų skaičių. Žinoma, aš nesutinku su tais, kurie mano, kad Ši diskusija surinkta Europos parlamento dėka. Bet nes juk piliečiai surinko tuos parašus. O ponia Einfeld iš esmės nori e, atimti iš piliečių šią iniciatyvą ir ją atiduoti parlamentui. Ne. Aš nemanau, kad už jūs balsavo daugiau žmonių negu tie 2 milijonai parašų surinktų. Manau, kad turime uh, uždrausti naudoti žmogiškojų embrionų naudojimą medicinos tyrimuose. Deja, uh, eina paskutinė šios kadencijos savaitė parlamente ir aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Artėjame prie parlamento ir komisijos kadencijos pabaigos. Norėčiau paklausti, kaip toliau bus svarstamas šis klausimas e, per kitą kadenciją, kaip bus perduota šio klausimo e, svarstymas. Na ir noriu dar kartą palinkėti šią iniciatyvą į sėkmės. Ačiū. Labai ačiū. Matau, kad pane Infeld nori dėl posėdžio tvarkos kalbėti. Noriu patikslinti, dabar mano du kartus pavardė buvo paminėta, aš norėčiau patikslinti dėl atsakomybės ankstesniam pasisakiusiam. Europos parlamentas vis dar yra teisės aktų leidėjas, mes priimame sprendimus šiais klausimus. Taip pat, ponė Zaleski, aš esu atsakinga už savo kūną taip pat. No, es una moción de orden, por tanto. Labai ačiū, ponė Intel, čia nebuvo dėl posėdžių tvarkų, tai iš jūsų atimamas žodis. Toliau panas Paška. Ne, ne panas Paškas, pana, panas Prodi. Ne, atsiprašau, panas Paška. Kolegos, Europos teisinė sistema yra pagrįsta sutartimis ir mes vadovavomės romėniškąją teisę. Romėnų teisė taip pat saugojo negimusi vaiką kareivių vaik, žuvusių kareivių vaikai turėjo teisę paveldėti jų teisę. Tai yra negimusio kūdikio teisė turi senas tradicijas Europoje. Po antrojo pasaulinio karo mes bandėme reaguoti į trūkumus teisinėje sistemoje ir ši iniciatyva reiškia, kad Europos teisė, kurą te, te, te, te, teisė yra nenusekli ir ją reikia tobulinti. Ačiū, turiu panas Prodi. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad apvaisinimas nuo apvaisinimo metodo, ne, momento e, genetinis paveldas yra užbaigtas ir jau atsiranda asmenybė. Tas asmuo turi būti pripažįstamas, jo orumas turi būti pripažįstamas, tokiu pagrindu visuomenė yra organizuota tai nėra vien tik tai religinio, religijos ir tikėjimo klausimas. Todėl embrionas negali būti išnaudojamas. Tačiau matau, kad kyla etinė problema. Tai yra tokia pozicija tarsi užkerta kelią abortui dėja su abortais susidurėme, jie yra vykdomi, tuomet kyla klausimas ir man, ir aš noriu užduoti Jums klausimą taip pat, ar galima e, nubriežti analogiją tarp kūno organų panaudojimo ir lastelių iš e, žuvusio embriono panaudojimo. Ačiū. Ačiū, ponia Prodė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 Visų pirma, Europos parlamento nariai turėtų džiaugtis, kad diskusija vyksta tokiamis sąlygomis, nes mes dažnai skundžiamės dėl to, kas vyksta Europoje, dėl to, kad Europos institucijoms Susijos neturi visuomenėje šaknų, o politinės partijos, kurios yra Europos politinėme žemėlapyje, neturi jokio poveikio, nes tokia diskusija kaip ši gali neturėti įtakos, nes dominuoja parlamentas. Dabar parlamento nariai gali džiaugtis, kad matome, kad ES ir jos institucijos gauna daugiau svarbos per tokią diskusiją. Antra mintis. Mes neturėtume kalbėti apie tai, kam nėra skirta ši iniciatyva. Kalbame apie mokslinis tyrimus ne kaip išpolių prieš subsidiarumo principą ar ką nors, kas pagrįsta religinėmis vertybėmis, nekalbame ir apie abortus, kalbame apie žmogiškų embrionų naikinimą, apie embriono orumą, apie e, pačių bėgiškiausių gyvų organizmų pasaulio orumą. Apie tai kalbame, ne apie mokslinius tyrimus ar abortus. Ir trečia, ką turiu pasakyti, čia buvo tiekimi palyginimai E, tarp e, parašų skaičiaus surinktų ir europiečių skaičiaus. Negalima taip niekinti žmonių iniciatyvos. Kaip, o kaip buvo su iniciatyva dėl vandens? Ten buvo surinktas virš milijono parašų. Ar galima ignoruoti tokią iniciatyvą? Tuomet tai bus e, pats antieuropiškiausias požiūris, kokį galime pareikšti. Jeigu lyginsime, ar galime lyginti šios iniciatyvos parašų skaičius su balsų skaičiumi, kokį gauna parlamentaras. Ar nesvarbu, kokios nuomonės besilaikytume, kita vertus turime didesnės laisvės apraišką šiame parlamente ir tai yra svarbus taip pat iniciatyvos aspektas. Ačiū. Pana, pana Štedleris. Ar yra pana Štedleris salėje? Zunächst möchte ich hier zum Verfahren feststellen, weil das Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pakomentuoti procedūrą. Nei jūs, ponia pirmininkė, nei ponas Kašmanas ar pane Kasteks nekalbėjote komitetų vardu, nei mokslinio tyrimų, nei teisės reikalų, nei vystimosi komitetas nėra prieėmė jokių sprendimų šią temą, todėl e, nuomonės išreikštos e, yra jūsų privačios nuomonės. Reikia pirmiausia turėti tai galvoje. visiems, kas kritikuoja iniciatyvą, turiu pasakyti, kad tai yra klaidingas kelias, jeigu norite įtikinti piliečius, ar jie turi teisę pareikšti savo nuomonę ar ne. Tarsi, jeigu politiniams atstovams tai nepatinka, tai yra tiesiog nemaloni situacija. Toliau abortų programos finansavimas komisijos lėšomis, žmogaus gyvybės patentavimas prieštarauja teisai. Mes norime, kad ES tiesiog gerbtų jau esamus teisės aktus. Čia yra tiesiog kreiptimasis į ES, kad ji vykdytų savo teisės aktus. Tik tai tiek. Manau, kad turime teikti pagalbą motinams, o ne remti negimusių vaisių abortus. Kolegos iš kairiosios parlamento pusės. Galite kalbėti apie etinį klausimą susijusiu su negimusiu piliečiu, tačiau negalite to klausimo išspręsti. Aptarnėdami jį su žmonėmis, kurie dalyvauja žudime. Negalite paklausti negimusio kūdikio apie tai. Manau, kad yra neprimtina maišyti, painioti taip nesudarimus teisinius principus. Negimusiems e, kūdikiams e, abortas visada yra mirtis, motinams ne visada. Todėl valstybės turėtų pradėti teikti pagalbą motinams, kad jiems nereikėtų siekti aborto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cassini. Le recuerdo. Dėkuoju, toliau ponas Kazinį. Ir ponė Kazinė, nepamirškite, apie ką kalbėjo ponė Zaborska. Ponas Kazinė, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau dabar e, pradėti dialogą su e, profesoriumi Prodi. Jei iš tikrųjų žmonės miršta. Bet jeigu ir kas nors at, uh, sugalvojo, pavyzdžiui, atpjauti mirusio uh, žmogaus koją, tai yra vagystė. Mes čia kalbame apie embrionų žudimus tam, kad būtų atlikti mokslo tyrimai. Aš nenoriu kalbėti apie abortus, nes čia visiškai yra kita tema. Uh, Mes turime vieną kūną, kuriame, yra, kuriame vystosi tuo metu kitas, kitos žmogaus kūnas. Ir tuos dalykus reikia skirti. Mes kalbame apie finansavimą. Ir iš esmės nenorime pasakyti, kad reikia nutraukti finansuoti mokslo tyrimus. Ne, mes kalbame apie tai, kaip yra finansuojami moksliniai tyrimai Europoje. Vengrijoje, pavyzdžiui, lėšus e, kartais naudojamos tam, kad būtų draudžiami abortai, bet ir tie patys pinigai gali būti panaudoti tam, kad būtų e, skatinami abortai. Čia daug įdomių klausimų, kurie yra susijęs su dvigubais standartais. Ši iniciatyva yra labai svarbi, e, po ją pasirašė daugybė žmonių. Ir mes nenorime visko dabar įspręsti, nenorime, kad sprendimas būtų priimtas čia ir dabar, ne, norime pradėti tiesiog parlamentinę diskusiją. Ar mes iš tikrųjų norime, kad Europos piliečiai vis labiau mumis nepasitikėtų? Ne, taip nėra. Mes norime, kad žmonių nesuvoktų, jog e, Europa yra arti jų. Todėl mes ir svarstame šios klausimus Europos parlamente. Ačiū, panas Vandalin. Voorzitter, laat ik beginnen om mijn welgemeende lof en dank uit te spreken voor. Pirmininkė, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš žaviuosi tais, kas pateikė šią iniciatyvą. Aš jūs remiu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, aš pritariu jų gyvybės supratimui. Ir antra priežastis, dėl kurios aš remiu šią iniciatyvą, yra tai, kad e, šiame parlamente yra nemažai kolegų, kurie nulatos e, skundžiasi dėl to, kad mus kreipiasi įvairios lobistų grupės Ir mes matome, kad daugiau nei milija, milijonas žmonių Europoje priešinasi lobistams, jie priešinasi kapitalistams, kurie yra užgrobę visą biomedicinos sritį, kurie visiškai monopolizavo daug mokslinius tyrimus. Pone Pupink, jūsų iniciatyvoje yra pateikiamas pasiūlymas. Jūs kalbate apie tai, kad mes turėtume finansuoti tuos mokslinius tyrimus, kurių metu yra naudojami kiti lastelių elementai. Pavyzdžiui, E, ir kitos lastelės. Tai gali būti, pažiūrėjau, ir iš žarnyno paimtos lastelės. Ir tos mokslo tyrimus reikia finansuoti, be abejo, bet negalime finansuoti tų mokslo tyrimų, kuriuo metu žudomi yra embrionai. Dėkuoju toliau, ponia Gomeš. Um. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou completamente contra esta iniciativa. Eu acho que Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu visiškai prieš šią iniciatyvą. Esu įsitikinus, kad moteris pati turi teisę kontroliuoti, valdyti savo kūną. Mes čia, čia yra keliama grėsmė milijonų žmonių visame pasaulyje da, reprodukcinėms teisėms. Aš suprantu, kad da, daugiau nei milijonas žmonių pasirašė da, šią iniciatyvą su kuo yra susijusi e, šį e, Vita Nova organizacija? Ar jie yra susijusi su e, teisininkų ir teisės asociacija veikiančia Strasbūrė, kurie ir turi šaknės Amerikoje? Ši nuomonė yra pagrįsta nuomonėmis, kurios prieštarauja mokslo tyrimų esmei. Por favor, dejen que cada uno se exprese. Esta es la Prašau tvarkos, mes esame demokratijos rūmose ir kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę. Esame Europos parlamente, ponė Gomeš, galite tęsti. Aš tiesiog e, norėčiau paaiškinti šios e, iniciatyvos, e, aiškin, paaiškinti kai ką. Pat Robinson, fundamentalistų dvasininkas iš JAV, sukūrė Teisės ir Teisingumo centrą ir būtent tas centras ir remia tą organizaciją Vitanova. Uh,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 ir negaliu pateikti konkrečių mirtingumo e, nuo neteisėtų abortų e, skaičius. Bet man atrodo, kad e, bet koks neštumo nutraukimas sukelia vaiko žūti. Ir Negalima taip žudyti vaikų. Nepamirškime to, kai kalbame apie e, e, embrionus. Be to, aš manau, kad kiekviena moteris e, turi turėti teisę kontroliuoti savo kūno funkcijas, tačiau tai nereiškia, kad ji turi teisę spręsti, ar kam nors galima gyventi ar ne. Daug kas kalbėjo apie mokslo laisvę Ir ta laisvė be abejo yra labai svarbi, tačiau ji nėra absoliuti. Negalima teikti, joks o, mokslui negalima taikyti jokių o, apribojimų. Gali būti ir eugenika taip pat yra mokslas, tačiau jis mums yra priimtinas. Galime kalbėti ir, ir apie uh, tam, tikra, tam tikros mokslo tyrimus, kurių metu gali kilti grėsmė žmogaus ar kitų gyvų organizmų vientisumui, integralumui. Ar, ar mes jokiomis aplinkybėmis negalime kvestionuoti, ar mokslo tyrimai uh, yra pateisinami. Mokslo laisvė turėtų būti e, apibriešta atsižvelgiant į aiškius etikos principus. Ir mes turime ir atitinkamus teisės aktus e, Europoje. Ir dėja, programa Horizontas 2020 nėra gerai subalansuota vertybių klausimų. Jei pažvelgsime į uh, embrionus ir, uh, ir kitus uh, šios e, programos e, aspektus. Aš norėčiau paklausti. Profesorius Varė pateikė įdomių argumentų ir aš norėčiau paklausti komisijos, ar ji galvoja apie tai, kad embrioninės kamieninės ląstelės galima būtų pakeisti kitomis kamieninėmis ląstelėmis. Tai galėtų būti iš suaugusių e, organizmų paimtos ląstelės ar sintezuotos ląstelės. Gal tuomet, kad tai Tai padėtų mums išvengti visų šių sudėtingų etikos klausimų. Dėkoju, ponas e, Lagutko. Jūs turite tik dvi minutės. Gerai, kolegos, dar yra nemažai norinčių užduoti savo klausimus. E, Szanowni Państwo, wszystkie. E, ponas Legutko. Gerbėmėjai ponai ir ponios. Visos geros etikos sistemos turi vieną bendrą bruožą. Tos sistemos pripažįsta, jog gyvybės apsauga yra absoliuti vertybė. Man nėra žinoma ne vieno atvejo, kai būtų pažeidžiama šitą įsiklę. Visos etikos sistemos kurios yra pagrystos šiuo principu, turi būti gerbiamos, kitaip mes uh, tikrai užsimsime barbarizmu. Europos Sąjunga link to ir žengia ir todėl mes ir norime užkirsti kelią šioms tendencijoms. Be to mes Europos Sąjungoje Esam visiškai pasidavę monopolio ideologiniam smurtui, kamieninių lastelių tyrimai yra to pavyzdys, lygiai taip pat kaip ir neštumo nutraukimas. Man atrodo, kad man atrodo, kad vyksta kryžiaus žingsnis atsiprašau, žygis. Norima, kad būtų panaikintos visos nuostatos, kuriuose yra kalbama apie neš, neštumo nutraukimą. Šiuose rūmose yra tikrų fanatikų. Tai, kas vyksta šiandien, yra, šioje salėje yra išimtis Mes turime pad, uh, sustabdyti tą monopolį. Dėl to, kad jis siekia pirmiausia pelno. Dėkoju. Pone Liupčiave. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai kolegos. Niekas nebejoja, kad diskusijos, kurios e, vyksta dėl piliečių iniciatyvų, turėtų būti e, remiamos. Surenkta daugiau nei milijonas parašų. Tai tikrai daro įspūdį. Europos parlamentas atstovauja Europos piliečiams e, ir todėl labai svarbu yra užtikrinti, kad ES institucijos e, renktų tokias diskusijas. Aš manau, kad e, šis renginys yra labai svarbus. Kalbame ne vien apie teisės aktus, bet apie etiką. Ir todėl reikėtų aiškiai suvokti, apie ką mes kalbame. O kalbame iš esmės apie tai, kas yra glaudžiai susijęs su žmogaus teisėmis. Todėl mes čia turėtumėme apie tai kalbėti. Mes norime ginti žmogaus embrionus, nes tai taip pat bus ir žmogaus orumo gynimas. Tai yra labai svarbu, tai yra svarbi tema ir uh, Mes turime apginti savo principus, gamtos e, mums duotus principus. Mokslininkai iš tikrųjų da, e, daro didžiulę pažangą šiuo metu. Apie tyrimus su kamienėmis lastelėmis kalbama yra programoje Horizontas 2020. Mano šalies mokslininkai paprašė, kad aš pristatyčiau jums jų poziciją. Mokslo tyrimai su kamieninėmis, embrioninėmis kamieninėmis lastelėmis turėtų būti tyria, e, tesiami, todėl kad jie gali padėti mums įspręsti daugybę šiuo metu neįveikiamų problemų ir lygų. Thank you, Chair. I will speak in Hungarian. Einstein. Ponas Sagor. Dėkuoju, pirmininkė. Apmaudu, kad kalbame e, šiuo klausimu, kai vyksta rinkimų kampanija. E, tokio triukšmo mes dažnai negirdime, mes mane pripratę, kaip kad šiandien salėje. Aš pritariu šiai iniciatyvai, nors nepritariu draudimams, pritariu e, pagarbai žmogaus gyvenimą. Aš turiu e, keturis brolius ir seseris, mes turime septyniolika vaikų visi kartu, aš pats turiu keturis, esu protestantas E, visi vaikai yra tos pačios žmonos. E, tarp mūsų visų šeimų buvo vienas abortas. Mano jaunesnio brolio žmona turėjo pasidaryti abortą dėl to, kad jos gyvybė buvo iškilęs pavojus. Tačiau aš galiu Jums pasakyti pavyzdžių, e, kurie rodo, kad neturėtume visko už. Um, visko uždrausti. Skrodimai viduramžiais, pavyzdžiui, būdavo e, draudžiami, bet e, skrodimai padėjo moksliniams tyrimams. Pagalvokite apie religingus tėvus, kurie nepasinaudoja mokslo galimybėmis ir jos, pavyzdžiui, jie prieštarauja, kad jų vaikai būtų vakcinuomi nuo polimeliolito ir tada vaikai susirga tą baisę lygą. Yra daug pavyzdžių, vaistai e, bandomi ant žmonių ir panašiai Reikėtų atsariai kalbėti apie tai. Mes esame mažuma, mes nežinome, žinome, ką reiškia būti mažuma ir kokia gali būti daugumos arogancija. Labai atidžiai e, prašau jūsų atsargeltis, kai reikalaujate draudimo. E, reikia atsariai kalbėti apie kažkieno panaikinimą. Reikia pirmiausiai galvoti apie žmogaus gyvybės e, apsaugą, nedraudimą. Dabar ponė St. Vincent. Ponė St. Vincent. Senšin, atsiprašau, ponė Senšin. Labai ačiū. Visi kolegos iš Lenkijos, kurie prieš mane pasisakė, pritarė šiai iniciatyvai. Vienas iš mūsų. Ir susidaro įspūdis, kad Lenkija yra kažkokių fundamentalistų valstybė, o aš norėčiau tam paprieštarauti. mintis, kad reikia uždrausti abortus. Kalbame apie e, žmogiškasias vertybės, bet nekalbame apie moterų vertę. Moterys turi teisę rūpintis savo sveikata. Ir negalime šios teisės ideologizuoti. Kalbame apie embrionų mirtį, bet e, kai kalbame apie embrionų mirtį, nes tai tampa juokinga, daug embrionų miršta e, natūraliai ir pasišalina menstruacijų metu. Ir niekas nekalba apie lasteles, e, kurias išvalo tamponai. Tai jau būtų juokinga. Dabar ponas Kašmanas. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkė. Paprašiau žodžio. Ar ponas Štaderis tebėra salėje? Pone Štadleri, jūs kreipėtės į mane ir aš norėčiau kai ką išaiškinti, paaiškinti. Jūs sakėte, kad aš nestovauju vystimosi komitetui. Noriu pasakyti, kad aš tikrai atstovauju pozicijai, kuriai pritarė mūsų komitetas ir priemonės e, pagal e, reprodukcinės ir seksualinės e, sveikatos sritį per e, tarptautinės e, tūkstančio e, tikslų tarpinę peržiūrę, taip pat pagal kitas priemonės. Ir aš taip pat renkiau nuomonę dėl lytinės ir reprodukcinės veikatos. 75 procentai parlamento narių pritarė mano nuomonė ir aš kalbu šios vystimosi komiteto daugumos vardu. Ponas Štetleris sakė, kad E, aš pirmiausiai ginu moterų teisės ir pamirštu embrionų teisės. Aš noriu pasakyti, kad tai yra mano pozicija, ne vystimosi komiteto pozicija, bet pasakysiu aiškiai, kad mane suprastumėte. Aš visuomet ginsiu moters teisę pasirinkti dėl to, ką ji daro su savo kūno, ar ji nori gimdyti ar ne. Ir aš ginsiu moters teisę pasirinkti. Tikiuosi, kad tai aišku. Ačiū. Muchas, muchas gracias. Labai ačiū, ponė. E, ką aš manai dabar, ponas Pirilio? Muchas gracias, señora presidenta. Desde... Labai ačiū, gerbima priemonė. Aš esu uh, parlamento narys ir aš e, išreikščiu pagarbą piliečių iniciatyvai. Nekalbėsiu apie tokius teiginius, kad ES finansuoja abortus ir kad žmonės neturi teisės kalbėti e, parlamento vardu, kai e, patvirtinome e, par, parlamento vardu dėl programos Horizontas 2020, bet ji buvo patvirtinta 500 balsų ir virš 20 galite balsavo prieš, taigi kalbame parlamento vardu. Aš noriu pakalbėti uh, apie kitus dalykus, nekalbėsiu apie negimusių orumą. Uh, Galbūt ši diskusija vieną kartą baigsis, nes jis, jis suplaka religiją ir mokslą. Šiuose diskusijose aiškus vienas dalykas - gyvybė ir orumas tų, kurie yra gimę ir kuriuos reikia apginti. Ir man kai kas visiškai neaišku. Pavyzdžiui, jeigu ES teisės aktai, pavyzdžiui, biotehnologijų direktyva sako, kad negalima patentuoti E, žmogaus embrionų e, naudojimų, mokslinio tyrimų, e, kuriuose naudojami embrionai. Taip pat sako, kad yra išimtis, kurios e, taikomos e, terapeutiniams diagnostiniams tyrimams e, susijusiems su tam tikrų lygų gydymu. Aš norėčiau dabar paklausti, ar Europos Sąjunga neturėtų finansuoti ir tokių tyrimų, kuriuos ką tik paminėjau. 14 e, valstybių ES leidžia atlikti kamienių lastelių tyrimus. E, kalbame apie etinius dalykus, tai paklausiu etinio klausimo, ar E, tie, kurie pasirašė, mano, kad tos šalys, kurios draudžia mokslinius tyrimus su kamieninėmis lastelėmis, ar tos šalis ateityje e, turėtų teisę naudotis e, vaistais ir gydimo terapija, kuri būtų išrasta panaudojant kamienės lasteles. Norėčiau paklausti, kokia yra nuomonė tų žmonių. Labai ačiū visiems už pasisakymus. E, suteiksiu taip pat žodį ponui Pupingui, kad jis galėtų atsakyti į mintis išsakytas e, iniciatyvoje. Bet prieš tai pasakys e, ponas Smith, kuris yra komisijos atstovas generalinis direktorius. Labai ačiū, pirmininkė. Komisija šiandieną e, labiau e, klausosi, nes mes savo reakciją oficialiai paskelbsime e, gegužės pabaigoje, tačiau vis tik norėčiau sureaguoti į porą dalykų, kurie buvo mums, mūsų adresu išsakyti. Noriu pasakyti, kad uh, Europos komisija e, neskelbė pasiūlymų dėl finansavimo su embriju, e, kai atliekami tyrimai su e, kamienės lastelėmis, bet mes skelbėme pasiūlymus dėl lygų, Alzheimerio, kitų lygų tyrimų. Ir mes ieškome geriausio požiūrio ir toks požiūris e, gali apimti tyrimus su kamienėmis embrionėmis lastelėmis. Mes e, tuo pačiu esame numatę saugiklius, kurie vadinasi trijų užraktų sistema, kuri yra išdėstyta Horizonto 2020 teisės aktuose. Pirmiausiai, e, laikomas nacionalinių teisės aktų, Europos Sąjungos projektai turi laikytis priimančios šalies teisės aktų. Kitaip tariant, mes nefinansuosime mokslinio tyrimų, jeigu nacionalinių lygmenių tai neleidžiama. Antras dalykas, visi projektai turi būti įvertinti kitų mokslininkų, turi taip pat e, praeiti labai išsame etinę patikrą. Tai yra daroma pagal komisijos apibrieštas taisyklės, o ne mokslininkų pačių nusistatytas taisyklės. Mes esame atlikę auditą projektų mūsų finansuojamų ir iki šiol neradome jokių pažeidimų e, mūsų taisyklių pagal septintąją pagrindų programą. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad ES lėšų negalima naudoti e, moksliniams tyrimams, kurie nu, leidžia sunaikinti embrionus. E, moksliniai tyrimai e, susijęs su kamienėmis lastelėmis e, buvo atlikti ir jų rezultatai panaudoti kituose bandymuose. Kol kas mes dar nežinome visų rezultatų, yra galvojame apie tam tikrą techniką, bet manome, kad IPS lastelės galėtų būti taip pat panaudotos kur kas plačiau. Dar e, noriu pasakyti, kad e, teismas 40 konstatuojamoje dalyje pasakė, kad biotechnologijų direktyva nereglamentuoja e, lastelių naudojimo mokslinio tyrimuose, bet patentabilumo klausimus biotechnologiniuose išradimuose reglamentuoja. Labai ačiū gerbiamas generalinį direktoriau už jūsų paaiškinimus. Dabar suteiksiu žodžių, su žodžiu ponui Pupin, kad jis galės, galėtų sureaguoti ir pakomentuoti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū jums visiems už tai, kad dalyvavote pirmoje mūsų darbo sesijoje. E, skirsiu savo atsakymus e, skirtingiems e, klausėjams, kurie paminėjo konkrečius klausimus. Mes matėme tokį labai iliustratyvų bendrosios situacijos pavyzdį. nėra teisinių taisyklų, tai e, egzistavimas, kurios užtikrino moralės, etikos dalykus. Tai nėra. Mes tiksliau netėjome į parlamentą tam, kad parašytume parlamentas teisintųsi ir atšauktų anksčiau priimus sprendimus. Mes atvykome dėl labai paprastų dalykų ir keletą kartų jau buvo pasakyta, kad diskusijos e, yra sudėtingos ir neaiškios. Ir reikia paprasčiausiai pasakyti, kad nėra jokio sudėtingumo mūsų prašymuose, reikalavimuose ar teiginiuose. Nėra jokio neiškumo mūsų teiginiuose ir reikalavimuose. Tai mes kalbam apie paprastą dalyką tai yra moralinis ir mokslinis klausimas, ne tiek teisinis. Mes tvirtiname, kad nuo pat e, gyvybės užsimesgymo prasideda žmogaus individo gyvybė ir kad tokiu būdu, kaip bet kokią žmogaus gyvybę, reikia ginti, saugoti tą gyvybę. Ir nieko čia labai sudėtingo, subtilaus E, mes, e, tai yra moksliškai įrodyta ir mes nenorime e, dabar nusigręžti nuo mokslo. Obskurantizmas būtent susideda iš savo ideologijos primetimo prieš realybę, kurią įrodė mokslas. Kai kurie nori išgirsti, aš, tiems, kurie nori išgirsti, aš noriu pasakyti, kad šiandieną obskurantizmą propaguoja tie, kurie sako, kad nėra nieko e, gemale, embrione. Ir kai kurie kalbėjo apie tai ir noriu pasakyti jiems, kad e, kai kas e, mistifikuoja abortą, e, embriono sunaikinimą ir kai kurie Reikia pasakyti, kad vis aiškiau, vis dažniau yra sakoma, kad e, gyvenimas prasideda nuo apvaisinimo ir kad gyvybę nuo to momento reikia gerbti. Man labai malonu, kad šiandieną išklausėme e, įvairių parlamentarų, kurie visiškai e, pritarė tokia mokslininkų požiūrį, kuris nėra susijęs su religija ar mistifikavimu. Dabar dėl teisinių aspektų. Europos komisija e, septintoje pagrindų programoje ir taip pat šiandieną yra įsipareigojusi nefinansuoti embrionų, žmogaus embrionų sunaikinimo. Europos komisija yra įsipareigojus nefinansuoti tų tyrimų, tos tyrimų fazės, kurioje e, naikinami žmogaus embrionai. Kodėl? Klausimas vakar buvo aiškiai pateiktas ir klausim, atsakymas buvo labai tiesus. Iš pagarbos žmogaus orumui ir žmogaus embrionui, jo orumui. Manau, kad tai yra e, esminis principas. Jis taip pat atspindi retinį požiūrį, pagarba žmogaus gyvybei. Ir e, vadovaudamas iš šio principų komisija atsisako finansuoti e, E, embrionų naikinimą. Ir mes džiaugiamės komisiją laikosi tokio principo. Bet mūsų reikalavimas yra, kad komisija elgtųsi nuosekliai ir visur užtikrinu šį principą. Europos teisingumo teismas yra pasakęs du dalykus. Taip, e, teismas neuždraudė mokslinio tyrimų, nebuvo toks tikslas teismo sprendimo, bet teismas pasakė du labai svarbius dalykus, kurie susijęs su mūsų diskusijomis. Pirmiausia, teismas apibrėžė, kas yra žmogaus embrionas. Pasakyta, kad jis prasideda nuo apvaisinimo. Ir Europos teisėje šis principas turėtų uh, galioti visur, ne tik tai, kai kalbame apie biotehnologijas ar abortus. Teismas labai aiškiai pasakė, pateikė apibrėžimą ir tai yra mokslinis apibrėžimas. Antras dalykas. Teismas pasakė, kad žmogaus embrionas E, kad reikia užtikrinti orumą, žmogaus orumą, žmogaus embrionui. Ir kad negalima naudotis ar siekti pelno iš embrionų sunaikinimo. Ir tas antras principas taip pat yra bendro pobūdžio. Dabar ryšys su e, komisijos etiniais, etinėmis taisyklėmis. Luksemburgo teismas labai aiškiai pasakė, kad um, tyrimai e, tarsi suponuoja embrionų e, naikinimą ir tai yra susijęs su visais moksliniais tyrimais, visais etapais. Ir jeigu tyrimai yra susijęs su naikinimu, tai yra susijęs su bendru tuo visų tyrimu, visais etapais. Ir komisija negali sakyti, kad ji yra uh, nuosekli ir kad elgesi etiškai uždrausdama, atsisakydama finansuoti tik tai sunaikinimo etapą. Teisingumo teismas labai aiškiai pasakė, vis, koks yra visas principas. Da, daug kitų dalykų reikėtų pasakyti. Reaguojant į klausimus, pastabas dėl organų e, panaudojimo, transplantavimo. Savo pranešime Teisingumo teismo e, pranešėjas e, daro tą analogiją. Jisai pasakė labai aiškiai, tiksliau pati palygino lastelių išėmimą iš embriono ir taip pat organų išėmimą, pavyzdžiui, Balkanų valstybėse. Ir jis pasakė, kad tai yra labai panašus dalykais. Jeigu mes smerkėme e, organų išėmimą iš gyvų, suaugusių žmonių, tai tą patį moralinį principą reikėtų e, taikyti ir e, užsimesgusiai žmogaus gyvybei. Tas buvo aiškiai pasakyta dėl abortų klausimo. Akivaizdu, kad suvokiant, kas yra gyvybė, tas suvokimas turi e, bendrų pasiekmių ir tai yra svarbu visuomeniai. Ir jeigu mes suvoksime, kad žmogaus gyvybė prasideda po apvaisinimo, yra egzistuojantis dalykas, kai kas e, su tuo nesutinka, bet taip yra. Ir vakarų valstybėse e, teisės aktai pripažįsta šią realybę. Mes e, tikime, kad kultūra, mentalitetas ir supratimas yra vystosi ir kad mes vis pasiekime daugiau pažangos šioje srityje. Mes girdėjome daug argumentų, kurie dažnai yra e, egoistiški. Tikimės, kad e, mes pasieksime vis daugiau pažangos šioje srityje, o dėl religinių dalykų. Tikintis žmonės E, galvoja dažnai apie žmogų, kuris esminis jų gyvenime. Ir dėl to rūpešio susirūpinimo e, žmogus tas išeina iš savęs ir pasižiūri plačiau. Ir toks požiūris atsispindėjo istorijoje dėl e, vergovės. Šiandieną taip pat reikia kalbėti apie požiūrį į gyvybę prieš gimimą. Dabar suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams, kurie e, papildys e, mano atsakymus. Gal gerimas profesorius Pryva, prašom. Muchas gracias. Muchas gra Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju visiems. Uh, kas pasisakė, dėja mes negalime toliau tęsti diskusijos pirmąją mūsų renginio temą. Ponui Popingui suteikėme 15 minučių, kai jisai kalbėjo iš renginio pradžioje. Nepamirškime, kad mūsų laukia dar antroji sesija, kuri yra labai svarbi. Deja, daugiau negaliu leisti kitiems pasisakyti ir dabar sutikiu žodį poniai Kasteks, kuri pirmininkaus antrai mūsų renginio sesijai. Euh, Aš norėčiau paprašyti visų susėsti tam, kad mes galėtume tęsti darbą ir pridėti antrąją mūsų renginio sesiją. Jeigu jūs norite pasišnekėti, prašau išeiti iš šios salės, jei ne, prašau susėsti.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 Prašau atsižvelgti į jų darbo tvarkaraštį ir prašau drausmės. Pradedame. Nous allons euh, entamer le, le débat sur Dabar mes pradėsime kalbėti apie vystomąją pagalbą, kuri jau buvo paminėta. Ir aš pasistengsiu taip pat atsakyti ir man patiktos klausimus. Ponas Golniš minėjo mano pavardę ir ponė Golniš, aš savo Įžanginėje kalboje nekalbėjau apie savo asmeninę nuomonę, aš kalbėjau kaip Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė ir aš norėjau tiesiog jums priminti, kokio, kokie yra šio komiteto įgaliojimai šioje srityje ir norėjau jums priminti, kad generalinis advokatas taip pat pateikė savo nuomonę ir e, jūs turėtumėte taip pat ją atsižvelgti. Taigi dabar aš kalbėsiu to, kaip pilietis savo nuomonę. Aš, gerbėmėjai ponai ir ponios, norėčiau Jums labai padėkoti už šią iniciatyvą. Nes aš pajaunėjau šios iniciatyvos dėka, nes aš prisiminiau diskusijas vykusias 1975 metais Prancūzijoje, kai tuomet mes e, e, svarstėme e, Simon Veil pateiktą dėl Simon Veil kandidatūros Prancūzijoje. Ji prista, pri, nepriklausoma nuo politiniai partijai, bet ji kalbėjo apie žmogaus orumą ir apie pagarbą gyvybei. Uh, Ji turėjo visą teisę apie tai kalbėti, nes ji išgyveno siaubo koncentracijos stovyklose, nes ji buvo žydė. Ir šiandien jums man priminėte tas diskusijas. Šiandien vykstančios diskusijos yra labai aistringos. Ir a, mūsų rūmose nėra a, priimta a, švilpti ar kaip nors kitaip. A, a, remti ar prieštarauti e, kolegoms. Taigi dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Pupink. Atsiprašau, poniai Kubink, kad jį galėtų pristatyti mūsų renginio antrą temą. Priminu visiems, kad kiekvienas kalbėtojas turi po dvi minutės. Ir mes norime, kad diskusija vyktų uh, ramiai. Taip, jums, kai jūs sutikiu keturi, keturias minutės. O ne, dešimt, dešimt minučių. Good morning. Commissioner, ladies and gentlemen. Labas rytas, komisarė, ponios ir ponai, labai ačiū, kad pradėjote antrą svarstymo dalį. Šios pristatymo tikslas yra ne tik tam Tai yra apie ES vystamąją pagalbą ir abortus, tačiau tai nėra daugiausia apie tai, kad ES gali pateisinti ir finansuoti abortus ir funkcinės sveikatos programas. Tačiau reikia pademonstruoti, kad nėra jokios pareigos tai daryti. Diskusija bus apie tai, ar ES nori ar ne pagerinti savo vystamą pagalbą, pagalbą ir viešajosios sveikatos politiką, neįtraukdama abortų į finansavimą ir taip pagerinti ES etinius standartus apskritai. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie galimą nesusipratimą dėl ES piliečių iniciatyvos teiginių. Yra teiginių, kurie klaidina dėl tikslų e, šioje diskusijoje. Dėl vystomosios pagalbos, tai pirmiausia noriu pasakyti, kad kad piliečių iniciatyva, ko piliečių iniciatyva nereikalauja. Ji neragina uždrausti abortus. Vienas iš mūsų iniciatyva nenori kištis į nacionalinius teisės aktus dėl abortų. Be to, iniciatyva neragina sumažinti vystamosios pagalbos, ypač kai kalbame apie moterų sveikatą. Priešingai, prieš iniciatyva ragina, e, kad ši politika, visamosios pagalbos politika gerbtų visų žmonių orumą, įskaitant moteris ir negimusius. E, iniciatyva ragina plėtoti vystomąją pagalbą taip, kad būtų gerima medicinos infrastruktūra, ypač reprodukcinės veikatos srityje. Mes raginame tiekti tokią seksualinę ir produkcinę sveikatą, kuri padėtų moteriams ir vyrams sveikai gyventi lytinį gyvenimą ir gauti me, medicinos pagalbą, kad būtų galima sveikai, saugiai vaikai, auginti vaikus. Ir taip pat mes raginime užbaigti, e, nutraukti ES finansavimą abortams kaip e, sveikatos, e, seksualinės ir produkcinės sveikatos paslaugą. Reikėjo pakalbėti apie dabartinį teisinį, dabartinis teisinius praktikos pagrindus. Reglamentas 1567-2005 sako, parama neteikiama pagal šį reglamentą iniciatyvoms skatinti sterilizavimą ar abortus. Kai gyvendimos bendravimo priemonės, sprendimai priimami pagal e, Kairo konferenciją pagal kurį abortas neturėtų būti propaguojamas kaip e, šeimos planavimo metodas ir e, tų, to nuostatų turi būti griežtai laikomės. 1905 reglamentas sako, kad seksualinė ir reproducinė sveikata turi atitikti į CPD tos kario konferencijos apibriešti. Dar noriu e, pacituoti vieną klausimą komisijai, kurį atsakė komisija, tai yra klausimas H0729903 Pacituosiu jį. Europos Sąjunga niekada nėra patvirtinusi alternatyvios ekonominės veikatos apibriešties, skirtingai nuo ICPD veiksmų programos, kur abortas nėra minimas. Citatos pabaiga. Nepaisant to, kad komisija patvirtino, kad Kairo veiksmų programa nemini abortų, noriu patikslinti kai kuriuos dalykus dėl Kairo konferencijos programos ir ES e, visomosios pagalbos finansavimo. Pirmiausia, Kairo konferencijos veiksmų programa nėra teisiškai privalomas dokumentas. Antra, mes nenorime aptarinėti ICPD klausimo, pagal kurį ES galėtų finansuoti e, finansa, e, abortus. Kalbame apie tai, kad ICPD draudžia abortus. Tai neįpareigoja komisijos finansuoti abortus. Tokia pareiga neegzistuoja dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, to nėra konferencijos pareiškime. Ten nėra tokio pareiškimo. Antra, jeigu toks pareiškimas ir egzistuotų, jis nebūtų privalomas teisiškai. Todėl išvada yra tokia, į e, CPD mūsų klausimui šiandien nėra svarbi. Nepaisant to, Europos Sąjunga kilniai finansuoja projektus, kurie aiškiai apima abortus, e, ten, kurie yra legalus ir kartais, e, kur yra netgi nelegalus. Pakalbėsiu apie du daugiausius, didžiausius paramos gavėjus. Tai yra IPPF ir MSC. Mhm. Tai yra tik tai dalis e, lėšų pakliūnančių seksualiniai ir reprodukciniai sveikatai. Tai nėra galtinis sąrašas, tačiau IPPF ir MSI pavyzdžiai rodo tą aspektą, kurį norime šiandien iškelti. Abi organizacijos yra gavusios ir toliau gauna didelį dalį savo finansavimo iš ES e, vystamosios pagalbos IPP finansinėse ataskaitose 12 metais e, rodoma 144 milijonų dolerių pajamos. Ten sakoma, kad pagrindinis e, šaltinis yra finansavimas iš vyriausybių, didelė dalis iš ES. MSI finansinės ataskaitos e, rodo, kad 11-12 metais didžiausi finansavimo šaltiniai, cituoju, buvo vyriausybių E, kompensavimas už išlaidas ir čia yra didžioji dalis iš ES dalis. Abi organizacijos teigia, kad jos dirba rendamos seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, bet abi aiškiai įtraukia ne tik e, abortų e, teikimą, bet ir jų propagavimą pagal tas paslaugas, kurios jie, kurias jie teikia. Cituoju jų interneto svekainę. MSI e, svarbiausia strategija yra didinti prieigą, didinti prieigą e, prie chirurginių ir medicininių abortų, kur leidžiama. Antra, teikti e, medicininių abortų, teikėjų mokymą ir taip toliau. IPPF svarbiausia strategija apima medicinos pareigūnų ir medicinos seserų e, mokymą, apmokymą ir medicininių abortų ir e, vakuminių e, išsirbimų srityje ir paslaugų susijusių abortais skaičius padėjo 12 metais 31 procentų. Nei IPPF, nei MSI nesilaiko tarptautinių normų ar Europos standartų, formuluodavos savo seksualinės ir panašios sveikatos apibrieštis. Kai kurios lėšos skirtos MSI, galiu pacituoti tas lėšas, bent jau 12,5 milijonų buvo skirta iš ES nuo 5 iki 10 metų. Aišku, tos skaičius reikia atnaujinti, tačiau neturime jokių įrodymų, kad tos lėšos būtų sumažėjusios. Priešingai. Tai yra lėšos vien tik tai naujiems projektams. Šios sumos apskaičiuotos mūsų remiantis pagal metinės ataskaitas apie projektus, kuriuos pateikėmės Europos komisijai. Europos komisija atrodo, kad yra finansavusi daug daugiau MSI projektų dėl seksualinės ir reprodukcinės sveikatos, bet atsisako pateikti informaciją apie tuos projektus, e, e, kalbėdama apie MSI komercinius interesus, kaip priežasti neteikti tokios informacijos. Tokie komisijos veiksmai e, stebina, kadangi Mary Stopes International organizacija nėra komercinė, komercinis subjektas, bet Junktinės karalystės uh, E, labdaros organizacija užregistruota pagal Junktinės karalystės įstatymus ir 10 metais gavo 129 milijonų svarų e, pajamų. Jie praneša, kad to, e, gal, iš ES gavo 15,8 milijonų metų, eurų 5-9 metais. Tai yra dvigubai daugiau negu MSI ataskaitose, kurios kurias jį pateikė Europos komisijai. IPPF taip pat yra gavo nemažai e, lėšų, tačiau tikslus skaičius e, nežinomas, kadangi e, komisija mums pateikė tik tai keturias IPPF ataskaitas. Labai trumpai noriu pasituoti, pateikti pavyzdžius, kokie pro projektai yra vykdomi. Pirmiausia, Mary Stokes International MSI projektai. Kambodžos projektas pradėtas šeštais metais ir tęsiamas. MSI giriasi, kad įvykdė 6807 abortus visose keturiose Kambodžos projektuose. Bangladžano projektas pradėtas penktais metais, jam skirta 743 tūkstančių eurų. Galtinėje ataskaitoje pranešama, kad buvo patiktos menstruacinio reguliavimo paslaugus 12 278 pacientams. Įdomu tai, kad MSI niekada neapibrėžė, kas tai yra tos menstrualinis reguliavimas. Netrukus sužinosime, kas tai yra. Trečiasis projektas buvo Papuo Naujoje Gvinėje, pradėtas penktais metais, jam skirtas 130 tūkstančių eurų, tai yra 85 procentai visų projekto išlaidų. Papua Naujoje Gvinėje yra šalis, kur abortas leidžiamas tik tai gel, gelbstint motinos gyvybę. Tačiau e, imesai teigia, kad jie m, e, mokė žmonės, kaip vykdyti e, abortus per vakuva, vakumavimą. Dėl EPPF projektų Čia keletas pavyzdžių. Bolivija, Gvatemala ir Peru. Šios šalis turi griežtus abortų įstatymus, kurie, kai jie draudžiami ir projekto metu, kuris prasidėjo penktais metais, ES skyrė 1,7 milijono eurų į PPF. Išdalino 1102 kontracepcinės priemonės kritiniams atvejams. IPPF nėra apibrėžusi, kas yra tų rinkinių, kokia yra tų rinkinių sudėtis ir ką, kam jie skirti, tačiau žinant šiek tiek apie šią sritį, tai ko gero apima abortams skirtus medikamentus. Ir visi jie skirti su, sukelti cheminį abortą. Antras projektas buvo Bangladešo. Projektas pradės penktais metais, jam skirta 1,48 milijono eurų iš komisijos. Čia taip pat teigiama, kad buvo teikiamos menstruavimo reguliavimo paslaugos 12 278 klientams ar klientėms. Nuolat, e, ką matome čia? Menstruacinis reguliavimas kuris e, finansuojamas ES ir taikomas tose sritise, kur abortai yra nelegalus arba jų taikymas ribojamas. Tai problema ne tik teisinė prasme, tai yra požiūrės į vystamąją pagalbą, kuris yra labai abejotinas ir nerodo pagarbos nei moteriai, nei negimusiam kūdikiui. Noriu paaiškinti, kaip žadėjau, kas yra tas menstruacinis reguliavimas. nors e, šis terminas galbūt neaiškus, tačiau gali labai greitai išaiškėti pažiūrėjus į PPF ir MSI tinklavietės. Pagal IPPF, menstruacinis reguliavimas yra procesas, kuomet ištuštinama gimda, kur embrionas jau ko gero yra e, atsiradęs e, vakumavimo pagalba. Tai skiriasi nuo chirurginio aborto tik tai dėl to, kad jis atlieka, atliekamas prieš atliekant e, neštumo patikrinimą. Tai yra, reiškia, kad neštum, nereiškia, kad neštumo nėra, tiesiog jis nenustatytas. Ir ar šis procesas baigiamas, kuomet gytas ar a, e, akušerė, o galbūt ir pati moteris įsikiša rankinį vakumavimo aspiratorių, patraukia rankinėlę, kad sukurtų e, siurbimą. Jis toksai stiprus, kad jis ištuština gimdą, įskaitant visą jos turinį. Ir paprastai dar nesuės 12 savaičių vaisius yra pakankamai minkštas, kad jis būtų visiškai sunaikintas. Ir per labai e, siaurą vamsdelį pakliūna į tą pompą. Netgi dešimties savaičių vaisius jau atpažįstamas kaip žmogaus vaisius. O sirbimo procesas taip jį pažeidžia, kad jis nebepažįstamas tampa arba jis ramiai yra išmetamas. Tai reiškia, tokiose šalyse, o tai yra ypač svarbu, tokiose šalyse, kur, kaip Bangladešas, kur baudžiamasis kodekas reikalauja pateikti fizinius įrodymus, kad abortas įvykdytas, e, nu, nuobodos galima išvengti, kadangi neįmanoma gauti e, tokių įrodymų. Tai yra tas pats procesas, kaip ir e, chirurginis abortas. E, išskyrus tai, kad menstruacinis reguliavimas atliekamas tuomet, kuomet moteris įtaria, o ne, ne tai, kad žino, jog ji yra neščia. Kutmacherio institutas mano, kad menstruacinis reguliavimas sudaro daugiau kaip pusę visų abortų Bangladeše. Jie turi skaičius visoms šalims beveik ir kad beveik 730 tūkstančių abortų kasmet vykdoma toje šalyje. Gal galėtumėte jau baigti, sako pirmininkė. Pagal AMSI svetainės duomenys, jie įvykdo beveik daugiau kaip 50 tūkstančių administracinio reguliavimo operacijų. <clears throat> Ir mūsų rezultatai rodo, kad tai padaroma panaudojant komisijos finansavimą. Gutmacherio institutas nes E, be abejo, be abejo menstruacinį reguliavimą laiko abortais. Ir aišku, kad čia yra problema dėl taikomos praktikos, skiriant ES lėšas menstruacinio reguliavimo operacijoms, kuris dažnai skiriamas kaip naudingas apeinant įstatymą. Malcolmas Potsas suskyrė, sukūręs šį e, vakumavimo prietaisą pirmasis MSI mm, gydytojas paskelbė, kad nebus neštumo įrodymo, nebent e, audinys išimtas iš gimdos bus tyriamas per mikroskopą. Štai yra labai svarbu tose šalise, kur abortas yra nelegalus. Taigi mano išvados. Klausimas šiandien nėra, ar ES praeitįje finansavo, finansavo abortus e, teisėtus ar ne. Kalbame apie ateitį, ne apie praeitį. <clears throat> Jeigu komisija nori ir toliau finansuoti abortus, ji turėtų tai aiškiai pasakyti. Šiandien komisaras Piebal, komisarė Piebalsai, jūs, jums yra proga aiškiai ir sąžininkai pasakyti. Klausimas yra atsakomas taip arba ne. Jeigu komisija mano, kad vystomoji pagalba ir jos lėšos turėtų būti teikiama pagal aukštesnius etinius standartus ir geriau reaguoti į moterų poreikius, gerti visų e, asmenų orumą. Jeigu komisija mano, kad tokia vystamoji pagalba neturėtų finansuoti abortų, tai Paskutinis sakinys. Jeigu visa tai jums atrodo verta svarstyti, tuomet nesunku būtų pateikti teisėkuros pasiūlymą pagal mūsų pasiūlytą pasiūlymą. Ačiū. Merci. Uh, je vais donner la part. Dėkoju. Aš norėčiau steikti vy, žodį vystimosi komiteto e, atstovai ponui Kešman. Pone Primkė, aš pirmiausia norėčiau pasisaskyti dėl procedūros. E, aš manau, kad visiškai nepriimtina yra tai, kad šiuose rūmose yra atstovaujama arba neva atstovaujama toms organizacijoms, kurios mums nepranešė apie tai, kad e, atvyks jų atstovai arba nu, toms organizacijoms, kurių mes nekvietėme. Ir todėl aš norėčiau pareikalauti, kad rengiant panašius klausimų, klausimus. būtų e, leista pasisakyti toms organizacijoms, kurios e, apie kurias yra kalbama ir kurios paprašė leidimo dalyvauti šiuose e, tokiuose renginiuose. Tai yra demokratijos principas. Pane pirmininkė, Aš e, e, dabar pradėsiu savo pasisakymą ir tikiuosi, kad jūs man suteiksite tiek pat laiko, kiek ir kitiems kalbėtojams. Kalbėdami apie vystymą ir bendradarbiavimą, galiu mm. pasakyti, kad ES išsaugojo daugybės moterų gyvybę ir tai yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Vystymosi komitetas e, tiki, kad teisė ir reprodukcinė sveikata yra viena iš žmogaus teisų ir tai yra patvirtinta mūsų nuomonė. Tai visiškai atitinka mūsų vysto, ilgalaikė vystomąją politiką, kurią mes suformavome kartu su Europos parlamentu, tai yra tiesiogiai išrinktais žmonių atstovais. Mes pasisakome už šeimos planavimą ir lytinę ir reprodukcinę sveikatą. Europos Sąjunga de, uh, privalo užtikrinti, kad būtų užtikrintos šios teisės ir kad būtų mažinamas motinų mirtingumas. ES pasisakė taip pat ir Prisi, e, ir tarptautinius dokumentus 2010 m. Junktinių tautų generalinio sekretoriaus veiksmų planą dėl moterų, motinų ir vaikų sveikatos. Uh, didžiojo aštuntuko e, dokumentą dėl lytinės reprodukcinės sveikatos finansavimo. Aš jau nekalbu apie Europos konsensusą e, ir apie tūkstantmečio deklaraciją ir tūkstančių e, vystimosi tiksluose nurodytą tikslą. Tai yra tai, kad visumoji pagalba turi būti skiriama motinų mirtingumui mažinti. Yra ir kitų dokumentų kad tais atvejais, kai e, e, neštumas gali būti nutrauktas teisė, tai turi būti sudarytos sąlygos tam, kad tai būtų padaryta saugiai. ES įmasi veiksmų tik tai ten, kur e, abortai yra teisėti ir mes remiame tokią poziciją. Europos parlamentas ne vieną kartą yra pabrėžęs, jog mes ketiname mažinti, naikinti visas kliūtis, kurios šiuo metu egzistuoja, dėl kurių E, trukdoma yra e, naudotis lytinės ir reproducinės sveikatos paslaugomis. Tai yra ir prenatalinės paslaugos, e, ir savanoriškas šeimos planavimas, prieiga prie kontracepcijos ir savanoriško neštumo nutraukimo. Kartu mes kovojame su lyč, lytinė diskriminacija su priverstinė sterilizacija ir seksualinė prievarta. Uh, norėdami užtikrinti, kad lytinės ir reprodukcinės sveikatos e, pas, o taip pat e, živ prevencija būtų teikiama visur be jokios diskriminacijos. Vystomo bendradarbiavimo priemonė, kurią patvirtino Europos parlamentas, yra skirta tam, kad būtų siekiama tūkstantmečių vystimosi tikslų, įskaitant ir tikslų susijusių su motinų ir vaikų sveikata, ir su lytinė ir reprodukcinė sveikata ir, ir teisėmis, kurios yra nurodytas Kairo tarptautinėje darbo tvarkės, kuri buvo patvirtinta tarptautinėje konferencijoje dėl gyventojų ir, uh, uh, uh, ir vystimosi. Jei bus sumažintas e, šie, šioms paslaugoms skirtas biudžetas, tai turės neigiamų padarinių šeimos planavimui ir prenataliniam mirtingumui. Šimtai, 800 e, tūkstančių moterų. 800 motinų kasdien, kasdien žūsta dėl nesaugiai atliekamų abortų e, ar gimdydamos. Mes privalome apsaugoti motinų teisės. Uh, abortų ribojimai nereiškia, kad abortų skaičius sumažėjo. 2008 metais buvo padaroma Afrikoje 28 abortai vienam tūkstančiai motinų Afrikoje ir 32 abortai tūkstančiai, tūkstančiai moterų Lotynų Amerikoje tose šalise yra draudžiami abortai, o Europoje, ten, kur abortai yra leidžiami, e, e, tenai padaroma yra 12 abortų iš tūkstančio e, neštumų. Tais atvejais, kai moteri, moteris neturi teisės nutraukti neštumo teisę, tai jos yra priverstos keliauti į tas šalis, kur uh, tai yra leidžiama arba jos yra priverstos pasinaudoti neteisėtų abortų uh, uh, darytųjų paslaugomis. Uh, Ir e, daugiau nei 20 milijonų moterų, moterų kiekvienais metais yra priverstos neteisėtai nu, ir nesaugiai nutraukti neštumą. Labai dažnai tam naudojami yra pagaliai ir padaroma ir didžiulė žala motino, e, moters sveikatai. 77 tūkstančiai po tokių abortų miršta arba jų sveikata būna taip sužalota, kad joms reikia skubios ir e, labai rimtos medikų pagalbos. Mes nenorime, kad mums būtų primetamos kokios nors normos. Švietimas ir prieiga prie sveikatos padeda mums apsaugoti pagrindinės teisės. Ir, gerbėmėjai kolegos, tokia mūsų veikla sukuria geresnės ir gerai veikiančias visuomenės ir apsaugo gyvybę. Dėkuoju. Dėkuoju Maiklui Kašmanui. Tam, kad galėtume tęsti diskusijas, mes norėtume pirmiausia užsakyti parlamentarų klausimus, keli jau užsisakė ir pirmiausia žodį suteiksime ponui Šimanski ir po to ponui Lagutkai. Ačiū. Nepaslaptis, kad e, nevyriausybinės organizacijos e, užsijima e, įvairia veikla pagal vystumą bendradarbiavimo politiką ir uh, Kalbame apie neštumo nutraukimą trečiose šalyse ir mes žinome, kad tenai e, dažnai moteris yra skatinamos nutraukti neštumą. Ta žinome iš įvairių pranešimų. Nevyriausybinės organizacijos gauna milijonus eurų iš ES biudžeto šiai veiklai. Taigi kyla klausimas, kodėl Europos komisija apsimeta, kad jai nėra žinoma apie tai, kad uh, vykdoma tokia veikla. ES piliečių pinigai mokesčių mokėtojų pinigai yra naudojami nepaisant Europos ir tarptautinės teisės principų. Kodėl Europos komisija tai ignoruoja? Ponas Kešminas visiškai teisingai pasakė, kad kai kuriuose šalise neštumas nutraukiamas nepaisant to, kad jisai nėra, kad neleidžiama to daryti. Tačiau komisija dalyvauja e, e, programos ir gyvendina tokias programas, kurios skatinant nutraukti neštumą tose šalyse, kur tai nėra e, leidžiama. Peru, Gvatemala, Gvatemala kitos šalis. Mes galime stengtis įtikinti žmonės pasirinkti kitokį elgesio modelį. O jeigu žmonės nenori keisti savo elgesio. Mes daugiau nieko negalime daryti. Tam tikrose šalyse galima kalbėti ir apie tai, kad prieiga prie abortų nurodo, kiek laisvės yra toje šalyje. Mes galime žmonėms, aišku, pateikti įvairių ir gerų ir prastų patarimų. Mes turime veikti kaip institucija Ar mes iš tikrųjų norime pasakyti, kad Europos parlamentas neturėtų rūpintis tuo, kaip ES leidžia pinigus trečiose šalyse. Pone e, Legutko, žodis jums, bet laikytės e, dviejų minučių. Ačiū. Mane šokiravo kalbos skirtumai. Sofija Kubi kalbėjo apie baisę praktiką. Kita vertus, ši politika, kuri leidžia imtis tokios veiklos, yra laikoma vienu iš didžiausių ES pasiekimų. Jeigu tai yra kažkas, kuo ES turėtų didžiuotis, tai aš gal nebūsiu tokioje sąjungoje. Ir pasižiūrėkime, kaip e, vyksta sprendimų prieimimas Europos komisijoje ir kitur. Jei jūs, ponios ir ponai, žinote, kad tai, ką jūs darote, prieštarauja taisyklėms ir principams, kuriuos jūs patys esate nusistatę, tai kaip, kaip jūs elgiatės? Ką jūs sakote, kad mes galime išsisukti nuo bet ko, ar apsimetate, kad nežinote, kas sako tos taisyklės, ar e, manote, kad tokia kryžiuočių dvasia pastarnauja žmogiškumui? Tikrai tai yra šokiruojantis dalykas. Girdėti, kad jūs, kurie taip gražbiliaujate, patys nesilaikote e, nusistatytų taisyklių, pasižadėję, juk esate jų laikytis. esu patenkintas, kad turime galimybę kalbėti laisvai, nes kaip anksčiau e, minėjau, šiuose rūmuose retai tai būna, nes e, pas mus monopolį turi tie, kurie pritarė tokioj praktikai ir be to dar labai didžiuojasi tuo. E, ponas Kazinė, paskui ponė Zaborska. Norėčiau prie esminio dalyko pereiti ir labai trumpai pasisakysiu, turiu tik vieną klausimą. Europos parlamentas ir Europos institucijos turėtų ar neturėtų atsakyti klausimą, ar reikia ginti gyvybę nuo uh, apvaisnimo ar ne. Uh, e, Pone Zaborska. Dėkoju, gerbimo pirmininkė, kaip jūs uh, E, šiek tiek netaip ištaitė mano pavardę, bet tai mano vyro pavardė. Du e, klausimai ir pastaba viena. Aš pateikiau klausimą e, komisijai prieš kurį laiką, bet nesulaukiu atsakymų, tai kartuoju tą savo klausimą. Uh, Ar Europos komisija finansuoja organizacijas, kurios tiesiog ar netiesiogiai skatina abortus, kaip kad rodo ką tik mūsų išklausytas e, pranešimas, ar kaip atsako European Dignity Watch. Ir e, e, ar komisija viešai pripažįsta, kad finansuota buvo Kai kas e, džiaugiasi tuo, kad gavo finansavimą iš Europos e, komisijos tokiems tikslams. Ir kitas klausimas. Jūs atsakėte į daugybę parlamentarų klausimų ir sakėte, kad abortas yra, nėra ES kompetencija. Bet išorės santykių srityje finansuojama abortų praktika įgyvendinant tarptautinius įsivareigojimus. Galbūt reikėtų laikytis globalaus požiūrio, laikytis e, bendrijos teisės ES viduje, bet taip pat ir sąjungos išorės politikoje. Dar turiu šiek tiek laiko, tai norėčiau kai ką pasakyti. Piliečių iniciatyva e, labai dažnai yra e, pristatoma, šaržuojama, sakoma, tai yra katalikų iniciatyva. Bet aš manau, kad krikščionys nėra antrarūšiai ES piliečiai. Krikščionys yra tokie pat piliečiai kaip ir kiti. Ir visi krikščionys piliečiai kviečiami susitelkti valstybėse narėse ir ES pagrindinių teisių hartyje E, labai aiškiai draudžia bet kokią e, diskriminaciją religijos pagrindų. Ir labai apmaudu, kad e, ponios Lunačiak nėra, nes ji šioje salėje kalbėjo apie krikščionių iniciatyvą, katalikų konkrečiai iniciatyvą, kuri komisijai siūloma kaip teisėkuros iniciatyva. Ačiū. Merci. Euh, la parole est à... Dėkoju, ponia Gomeš dabar pasisakys. Paskui ponas Markus Kornaro, Europos komisijos atstovas, sureaguos. Mano klausimas yra tiesiogiai susijęs su tuo, ką tik tai pasakė ponia Zaborska. Kaip apibrėžiate Kokia organizacija tiesiogiai, netiesiogiai skatino abortus? Ką jūs turite galvoje? Ar jūs savo pasiūlymu norite užkirsti kelią finansavimui, siekiant užtikrinti e, pagrindinės e, motinų kūdikių e, sveikatos priemonės, įskaitant šeimos planavimo priemonės, nes šis pasiūlymas yra labai panašus į ją ja, vieną iniciatyvą, kurią skatino prezidentas e, Džordžas Bušas jaunesnysis. Ar jūs norite, kad e, tokia politika buvo besivystančiose šalyse taikoma, e, kuri paveiktų šeimos planavimo paslaugas, kad padidintų abortų skaičių pietinėje Afrikoje, nes tokios būtų pasiekmes? ir dar kartą kartoju savo ankstesnį klausimą, kurį niekas nesakė. Koks yra ryšys e, Vita fondo su jumis JAV e, fundamentalistu pastoriumi mm, Robertsonu, Petro Robertsonu. Koks yra jūsų ryšys? prašau ne šaukti. Ponas Kornaro. Atsiprašau, aš nebegaliu susikaupti. Ponas Kaznis dėl darbo tvarkos, prašom. Aš labai trumpai kalbėjau prieš tai, bet norėčiau pasakyti, kad Vitanova fondas neturi nieko bendro su jokiu Amerikos fondu ir negavo nei vieno euro iš niekur išskyrus savanorių. Kornaro, donc, Prašom, ponia Kornaro, žodis jums. Jūs atstovaujate vystimosi generaliniam direktoratui. Labai ačiū, gerbė pirmininkė man labai džiugu, kad galiu atstovauti vystimosi generaliniam e, direktoratui šiuose diskusijose. Labai ačiū, kad e, suteikite man žodį paaiškinti mūsų poziciją šiame kontekste. Nu, noriu e, padėkoti poniai Kuvi, ji labai aiškiai pradžioje pasisakė, platėmėsne kontekste pristatė savo poziciją ir ponas Kešmanas labai mm, aiškiai sureagavo į tai, kaip įgyvendama mūsų vystimosi politika. Dar norėčiau patikinti tuos, kurie reikalavo atskaitomybės mūsų už veiksmus, kad e, bet kokia veikla, kuriai skiriamas ES finansavimas, atitinka politinė, politinės mūsų nuostatas. Bet kai kurie gal niuansai, kurie svarbus būtų jums visiems suprasti. Mes pirmiausiai turime daryti skirtumą, gerbėmiai nariai, tarp veiklos, kurią mes tiesiogiai finansuojame ir už kurią atsakingas komisijos narys ir už tą kalbą, kurią randate puslapiuose ar ataskaitose NVO. Ir jeigu mes pradėsime riboti finansavimą dėl nevyriausybinio organizacijų veiklos pagal tai, kas parašyta jų e, ataskaitose, tai tada mes e, labai mažai, bet turėsime žmonių, su kuriais galėsime dirbti. Taigi reikia užtikrinti pusiausvyrą, atsižvelgti įvairius dalykus. E, Ir mes e, tokiu būdu veikiame. Jūs kalbėjote apie mastą. Man malonu patvirtinti, kad dvi organizacijos, kurios buvo konkrečiai paminėtos, e, kaip kad galbūt vykdančios neaiškia veikla. Ir jeigu pasižiūrėsime į kiek e, gaunama lėšų E, tai e, jos gyvena labai geras programas, kurios skirtos vaikų mirtingumui ir e, gimdyvių mirtingumui sumažinti. Mes galime iš tikrųjų pasidičiuoti tuo, kad remiame penktąjį tūkstantmečio vystimuose tikslą, mes esame lyderiai. Nuo 10 iki 5 procentų padėjome sumažinti gimdyvių vaikų mirtingumą. Ir mes sieksime, kad dar mažesnis procentas būtų numatytas šiame tiksle tūkstantmečio vystimosi numeris, numeris penktas, tai yra tikslas. Dėl tų dviejų organizacijų minėtų ir dėl to, kad jų nėra čia, kad galėtų paaiškinti, teisingai buvo padarytas pastebėjimas bet dėl klausimo, ar mes pateikėme informaciją e, dėl MSI, tai yra Marie Stopes International, mes ne visas detalės e, vis pateikėme dėl pasiūlymų, nes niekuomet taip nedarome, tačiau manau, kad pateikėme pakankamai informacijos apie šios organizacijos veiklą. Taip pat girdėjome pasiūlymus apie tai, kas e, turėtų lyderiauti šioje labai e, jautrioje srityje, kas priimtų pas, e, paskutinį sprendimą. E, girdėjau labai drastišką mm, pristatymą apie Bangladeše taikomą praktiką menstruacijų reguliavimo. E, Klausimas, ar tai yra legalu. Pirmiausiai Bangladešas turi įvertinti, aš nenoriu dabar vertinti e, teisėtumo tam tikrų priemonių, tačiau noriu tik pasakyti, kad mes dirbame ir aš dirbu savo direktorate taip, kad mes veiktume ir šioje labai trapioje, delikačioje e, situacijoje, ypač e, tarptautinėme kontekste. Vakar vyko diskusija ir aš sakiau, kad norėčiau pamatyti jūsų išsamius, detalius pasiūlymus. Mes norime užtikrinti, kad nieko nepražiūrėtume atsakydami į anksčiau pateiktus parlamentarų klausimus šioje srityje. Ir um, Piliečiams taip pat turime pasakyti. Piliečių iniciatyva turi taip pat e, gauti visą informaciją, bet kadangi mes atsakinėjame ir parlamento narių e, klausimus, noriu pasakyti, kad mes sieksime nepražėti nei vienų, nei kitų išreikštų e, susirūpinimo taškų. Baigdamas, norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad mes ne propaguojama abortų ir nenorime to daryti jokioje savo veikloje. Dabartinė veikla, kurią mes finansuojame kaip direktoratas, jūs sakėte, kad mes teikiame prioritetą abortams, bet savo veikloje tikrai mes taip nedarome jokioje veikloje. Mūsų didžiausias tikslas kaip tikriausiai visi čia esantys sutiks, mūsų pirmasis svarbiausias tikslas yra e, sveikatos apsauga e, neštumo metu ir mes taip pat skatiname deramą šeimos planavimą savo priemonėms. Ačiū. Merci, monsieur le directeur. Donc... Dėkoju pono direktoriui. direktoriui. Dabar mums liko dar kelios minutės ir aš norėčiau steikti žodį ponui Pupink. Po kad jisai apibendrintų vykusią diskusiją, po to aš suteiksiu žodį kolegai iš peticijų komiteto. Ir po to galėsime trumpai apibendrinti šio ryto renginį. Prašau, ponė. Ar aš turiu 10 minučių, ar galite tą patvirtinti? Aš turiu 10 minučių, kaip yra nurodyta e, darbo tvarkė. Taip, aš turiu 10 minučių, gerai, aš pasidalinsiu šiuo laiku su kitais e, žmonėmis, nes aš negaliu vienas vienintis atsakyti jūsų klausimus. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad e, be abejo egzistuoja gimdyvių mirtingumo problema, bet visiškai yra neteisinga teikti ir sakyti, kad tą problemą galime spręsti e, e, abortais. Gimdybės miršta labai dažnai dėl nacionalinių e, sanitarijos problemų ir negalime sakyti, pasinaudoti gimdybių mirtingumu kaip pretekstu tam, kad būtų skatinamas neštumo nutraukimas. Reikia padėti šalims taip, kad tai būtų realiai joms naudinga. Ir reikia pirmiausia spręsti E, abor, e, tas priežastis, dėl kurios noris, moteris nori, e, kad būtų nutrauktas reštumas. Afrikos šalise galioja vairūs įstatymai dėl neštumo nutraukimo ir statistiniai duomenės rodo, kad tenai gimdyvių mirtingumas yra didesnės nei tos šalis, kur, kur abortas yra griežtai draudžiamas. Taigi, Čia kalbame iš esmės dėl galimybę pasirinkti prioritetus. Kalbame apie nuseklumą. Nuseklumą ES politikoje nefinansuoti tuos mokslo tyrimus, kurių metu yra sunaikinamas e, žmogaus embrionas. Ir, ir taip pat nusikumas su tuo, ar reikia iš tikrųjų gerbti žmogaus orumą ir ar reikia apie tai prisiminti de, aborto metu. Negalima taikyti dviejų skirtingų principų. De, a, a, nei mokslo, mokslo tyrimų, nei uh, e, vystamosios pagalbos rytyje. O dabar sutikiu žodį poniai Otori. Muchas gracias. Bien, la política de desarrollo ponė Antori. Ačiū. ES e, e, vystamosios pagalbos e, politika yra skirta tam būtų mažinamas skurdas pasaulyje. Ponas Kešmanas pasakė, kad ES yra e, tai įsipareigojusi suteikti galimybę pasidaryti abortą, bet tai yra visiškai nesusipratimas, nes ES pareiga yra mažinti skurdą ir gerinti sveikatos paslaugas. Nepamirškime tai žmogaus teisų ir socialinę žmogaus raidą. Tai yra dalykai, remiantis kuriais mes rengėme šią iniciatyvą. Mes e, norime, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės Naikinant skurdą negalima nieko skatinti pasidaryti abortą ir imtis kitų veiksmų, kurie gali pažeminti žmogaus orumą. Reikia spręsti pirmiausias skurdo priežastis. Prisiminkime, kas yra abortas. Pone Gašman, jūs turėtumėt prisiminti, kas tai yra. Jūs kalbėjote apie pagalius, kurie yra kišami į žmogaus kūną. Be abejo, neštumo nutraukimas yra baisus dalykas. Abortas e, yra žiaurus veiksmas yra ne tik nutraukiama žmogaus gyvybė, bet ji yra visiškai sunaikinama net ir taip, kaip mes nesilgime su gyvūnais. Ir nesvarbu, apie kokias šalis mes kalbame, išsivyščiusias ar besivystančias. Abortas nepagydo jokių lygų, bet gali padaryti didžiulę žalą žmogus, moters sveikatai. Taigi čia yra didžiulė rizika, kuri gali kilti sveikatai. Ir e, medikams tai yra puikiai žinoma. Moteris gali e, mirti net ir tuomet, kai atliekamas e, abortas visiškai teisėtai ir laikantis sanitarijos sąlygų. Negalima skatinti nei sveikų, nei sergančių moterų pasidaryti abortą. Mums pirmiausia, reikia e, tobulį, gerinti situaciją tose šalise. Su didžiausiamis problemus susiduria tos moteris, kurios ir taip jau patiria sveikatos problemų, kurios e, da, nepakankamai gauna maistinių medžiagų. Čilėje, Šilankoje galioja įstatymai, kurie riboja galimybės pasidaryti abortą bet tenai yra. Bet pažvelkite į jų gimdyvių mirtingumo rodiklius. Jei pažvelgsite jei atliksite priverstinės iššauktos mirties metaanalizę, pamatysite, kad jūsų turimi duomenys visiškai neatitinka tikrovės. 86 procentai e, mirštančių gimdyvių miršta dėl to, kad nesilaikoma yra hygienos sąlygų. Taigi mums pirmiausia reikia gerinti sveikatos priežiūrą, ypač sveikatos priežiūrą prieš gimdymą ir gimdymo metu tose šalise. Mes, e, e, negal, mes surinkome pakankamai duomenų ir būtent todėl pasisakome prieš e, tą praktiką, kuri visiškai netitinka civilizuotos visuomenės savokos. Mes nenorime, kad būtų taikoma žiaura, žiauri praktika. Kai Ispanijoje, kai e, buvo leista nutraukti neštumą, tais metais mes turėjome tik tai devynis abortus, o dabar jau jų yra daroma 30 tūkstančių per metus. Pirmiausia, reikia daryti viską, kad e, būtų pagerintos visų žmonių gyvenimo sąlygos. Reikia taip pat užsimti ir švietimu. Švietimas yra ES kompetencija. Turime suteikti visoms moteriams prieigą prie deramos sveikatos priežiūros tiek jų neštumo metu, tiek gimdymo, tiek po jo. Higiena, antibiotikai, kraujo tyrimai, kraujo perlėjimai, perpilimai kiti dalykai. Yra daugybė įvairių priemonių, kurios gali padėti mums išsaugoti gimdyvių e, gyvybę. Reikia taip pat užsimti ir žemės ūkių, nes e, tik tai taip mes galėsime užtikrinti, kad tos moteris turės pakankamai maisto. Nepamirškime, kad uh, vargingiausiose šalyse labai dažnai žmonės gyvena uh, neturgi tinkamų gyvenimo sąlygų ir dėl to moteris dažnai įmamasi e, smurto prieš moteris. Reikia taip pat tinkamai šviesti žmonės tam, kad ir motinas ir tėvas rūpintųsi vaikais, kad abu prisimtų atsakomybę už, uh, už vaiko gyvybę. Visos šios priemonės taip pat padėtų mums ir uh, pakeisti požiūrį į moterį, e, įtikinti vyrus, kad moteris nėra tik tai reprodukcinės kažkoks aparatas. Yra ir kitų e, visiškai nepriimtinų e, praktikų. Reikia ginti vaiką net jeigu jis yra mot, motinos kūne. Ar mes galime iš tikrųjų balsuoti už ar prieš e, žmogaus gyvybę? Mes norime, kad būtų taikoma praktika, kuri e, atitinka uh, subrendusią civilizaciją. Reikia kalbėti atvirai. Įgyvendinami projektai turėtų saugoti žmogaus gyvybę, nesvarbu nuo to, kada ir kur ji atsirado. Ir džiaugiuosi, kad nevyriausybinės organizacijos e, šioje srityje e, labai intensyviai dirba. Įsivaizduo, įsivaizduokite, ką ES galėtų nuveikti, kaip galėtų pakeisti pasaulį, jeigu iš tikrųjų panaudotų visus savo turimus išteklius ir visas žinias tam, kad realiai pakeistų padėtį besivystančiose šalise. Mūsų iniciatyvą pasirašė beveik 2 milijonai žmonių. Tai rodo, kad e, piliečiai, e, daug, daugybė piliečių remia tai, kad būtų pakeista ši labai svarbi politika, kuri įtakoja mūsų požiūrį žmogaus gyvybę. Tai, kas buvo padaryta praeitėje, jau to ne, neištaisysi, bet e, neužtenka vien apie tai kalbėti. Mes beveik 2 milijonai e, piliečių norime, kad kiekvieną gyvenimą būtų kūriamas padorus, e, kiekvieną dieną būtų kūriamas padorus gyvenimas kitiems. Žmogaus teisės yra dalykas, kurių negalima kvestionuoti, dėl jų negalima ginčytis. Visos e, institucijos, vykdomosios teisėkuros valdžios privalo užtikrinti, e, kad būtų apsaugotos šios teisės, negalima dėl jų ginčytis. Ir paskutinis dalykas, mes esame piliečiai, kurie pasisako už gyvybę ir norime kurti uh, žmonijos ateitį. Je vous donne alors, euh, vous me demandez 45 secondes, c'est 40. 45 sekundžių mūsų dar prašo, gerai, o paskui peticijų komiteto atstovas ponas ir pasisakys. Labai ačiū. Iš tikrųjų dabar reikia apibendrinti diskusijas. Labai už jas ačiū. Tai yra svarbios diskusijos. Noriu pasakyti, kad tai ne pabaiga iniciatyvos, čia tik pradžia. Mes tęsime savo darbus. Tai yra teisėkuros procedūros pradžia ir mes norėtume, kad per e, naują kadenciją įvyktų realios diskusijos, kaip pradės dirbti ir e, kaip toliau dirbs taryba, kad joje vyktų diskusijos. E, kaip sakiau, 2 milijonai parašų rodo, kaip taip svarbu. Mes turime gerbtis, dem, gerbti demokratinius principus ir pademonstruoti visi savo atsakomybę. Labai ačiū Jums. Dar pono Jarui vieną minutę žodis. Nenorėčiau vertinti diskusijos. Ši diskusija yra šiaip daug platesnė. Na, trys trumpi komentarai. Labai gerai, kad įvyko šie klausimai šiandien. Antra, diskusija dar nesibaigė, ji tik prasideda. Ir trečia, galite būti tikri, kad e, naujos kadencijos parlamentas tęs šią diskusiją, nes klausimas yra per daug svarbus. Tai nėra mokslinis klausimas, tai yra etinis klausimas, etinė diskusija dėl vertybių ir šią diskusiją tęsime, aš galiu Jums garantuoti, tai peticijų komiteto vardu. Dėkoju. Taigi dabar mes galime perėti prie apibendrinimo ir išvadų. Išvada to renginio, kuris buvo surinktas reaguojant į Europos piliečių iniciatyvą. Jūsų iniciatyva buvo oficialiai e, priimta ir toliau e, e, bus svarstama, kaip į ją reaguoti. Baigėsi mūsų kadenciją, o tai reiškia, kad naujai išrinktas parlamentas turės tęsti darbą dėl jūsų iniciatyvos. Europos komisija pateiks savo nuomonę dėl to, kaip galima būtų reaguoti į šią iniciatyvą. Dabar e, jums leidus e, e, norėčiau išsakyti savo nuomonę kaip Teisės reikalų komiteto vicepirmininkė dėl teisinio pagrindo. Man atrodo, kad reikia su, suprasti, kad jūsų e, iniciatyva yra susijusi su abortais ir abortų įteisinimu. Tai yra valstybių narių kompetencija. Tai taip, visą tai, ką jūs sakote, bus išnagrinėta. Écoutez, euh, le, le débat est terminé. Diskusija yra baigta. Aš klausiausi jūsų iki pat galo ir jūs daug, ką, daug laiko skiriate neštumo nutraukimui. Aš norėčiau padėkoti vertėjams už tai, kad jie e, papildomai dirba 15 minučių ir pasimatysime jau naujai išrinktame parlamente.